Mėly kolegos, parlamento nariai, nacionalinių parlamentų nariai, vicepirmininkė, generalinė direktorė, mėly svečiai. Man labai malonu šiandien pradėti tarp parlament nuolatinio komiteto posėdį skirtą Romų įtraukties parinių teisų aspektams ir kovai su antičigoniškumu. Noriu pasveikinti susirinkusius šį renginį. Europos parlamentas ir Libė komitetas e, konkrečiai daug dėmesio skiria šiam klausimui, o tai rodo 2017 m. spalio 25 spalio rezoliucija dėl Romų integracijos ir kovos su antiškoniškumu. Šioje rezoliucijoje pabrėžiama, kad nepaisant pastangų ir finansinių priemonių, kurios investuotos ir įvairių Europos programų ir fondų, kurie buvo skirti Romų bendruomenėms, e, šios bendruomenės gyvenimo sąlygos smarkiai nepagerėjo, o Romų integracija nevyksta pakankamu tempu, kad būtų galima kovoti su Romų marginalizavimu, diskriminacija ir atskirtimi ES. Ši rezoliucija numato konkrečias rekomendacijas skirtas valstybėms narėms. Pavyzdžiui, visiškas nacionalinių Romų integracijų strategijų gyvendinimas. Taip pat rekomendacijas komisijai sustiprinti ES pagrindus Romų integracijos strategijai po 20 metų, siekiant pagerinti, atnaujinti ir dar visą pasiškiau dirbti šioje srityje. Šiame renginyje po metų turime progą įvertinti pokyčius nacionalinių ir ES lygmenių šioje srityje kartu su kolegomis iš nacionalinių parlamentų. Kalbinis profilis bus toks. E, vertimas yra į visas ES oficialias kalbas, išskyrus Danų, Latvių, Maltiečių ir Airių. Atsiprašau, kad šių kalbų nėra. Programą šiandien pradėsime nuo kelių pasisakymų ir labai, labai malonu pas, pasveikinti ponę Lidiją Jeroką, kuri yra Europos parlamento vicepirmininkė, taip pat dr. Doris Wolfsleiner, kuri yra Austrijos nuolatinės atstovybės e, kanceliarijos departamento atstovė ir Tina Stola, kuri yra komisijos e, departamento atsakingo už teisingumą ir vartotojus generalinė direktorė. Taigi pirmiausia žodis poniai Lyjai Jarokai, Europos parlamento vicepirmininkai, ji kalbės pirmą, prašom, ponia Jaroka. Ačiū, ponia pirmininkė, ponios ir ponai, E, dalyviai, ponė Suraja Paust. Ačiū, kad susirinkote į šį posėdį. Turiu pasakyti, kad džiaugiuosi galėdama pasveikinti jūs visus pono Tajanio vardu. Kai kalbam apie Romų klausimus, parlamentas visada e, buvo pionierius, ponas Buzekas prieš keletą metų suprato, kad jeigu nebusime vieningi, tai komisija į mūsų pasiūlymus rimtai nežiūrės. Todėl jis pats neformaliai nuvyko pas poną Barosą vakare paaiškinti, kaip, kaip kai svarbi ši tema. Taigi parlamento pastangų dėka ir vairių frakcijų, kurios pritarė įvairioms rezoliucijoms, Vengrijos vyriausybei buvo lengva 2011 metais e, pateikti dokumentą tarybai. E, aš sakau, lengva nes 2011 e, metais buvo daug e, kalbų apie ekonominę integraciją. Mes įrodėme, kad daug pigiau integruoti skurdžiai gyvenančius, negu to nedaryti. Mes įrodėme, kad e, socialinė ekonomika ir šiaip įvairių ES šalių ekonomika iki 2015 metų kils E, pavojus, jeigu nebus įtrauktos moteris, skurdžiai gyvenantis ir Romai rinka. Ir tuo metu mes manėme, kad jeigu dirbsime tiesioginį darbą šiais klausimais, Europos pagrindų strategijos savaime pakaks. Praėjus keliams metams, pana Sraja Paust grįžo prie šią klausimą ir su kolegomis išsiaiškino, kad Direktyvos gyvenimas vyksta labai prastai ir dėl to kyla pavojus e, kitoms rytims. 2010 metais skurdžiai gyvenančių žmonių Europoje buvo 40-50 milijonų. Mes paprašėme komisijos parenk, suburti darbo grupę Romų klausimais ir parengti naują skurdo žemėlapį, nes tuomet atrodė, kad tik 15 procentų Romų iš, tarp skurdžių yra. Pasirodė, kad kiti žmonės taip pat gyvena tokioje pačioje padėtyje. E, šiame dokumente buvo, buvo nurodyta, kad 43 milijonai žmonių e, skurdžiai gyvenančių ir tik tai 15 procentų buvo Romai. 120 e, milijonų dabar skurdžiai gyvena Europoje ir 80 milijonų yra Romai veiksmų skaičius padaugojo, visos nacionalinės e, institucijos bando vykdyti komisijos, parlamento, valstybių narių pažadus duotus 2011 metais. Visgi, ką mes matome, nepaisant to, kad skirta daug lėšų, nepaisant to, kad Komisija dirba didelė mašina ir valstybėse narėse, mažinant skurdą, ypač tarp romų. Visgi turime, kad žinome, kad nepakankamai panaudojami struktūriniai fondai, socialiniai fondai ir taip pat sužinome, kad Romų įtraukimas yra labai prastas. Todėl tiek mažai, ko gero, ir padaryta kovant su segregacija, nes daugiau dėmesio skiriame ekonominiams klausimams. Nes aš manau, kad tuose projektuose mažai Romų dalyvauja. Taip pat e, sužinojame iš tyrimų, kad tie projektai, kuriems e, kur, e, vadovauja ne Romai, bet įtraukia vietinius Romus, daug tvarės, tai jau vykdomi. Jau tuomet kai kolegos pradėjo klausti, kodėl e, labiau neintegruojate ant žigoniškumo labiau į tekstą. Mes e, maname, kad galiausiai turime direktyvą, dokumentą, kuris konkrečiai kalba apie romus. Taigi dokumentas yra, tik tai jį reikia naudoti. Tačiau pasirodo, kad to nevyksta. Ir tai, kai parašė Soraya Paust, įtraukdama tokią, tokią skiltį į savo pranešimą. Tai yra, e, ko reikia daryti, kad būtų pakeista kovos su diskriminacija dalis. Tačiau kas pasirodė? Jeigu mano tėvai tik tai būtų galvoję e, apie mano nediskriminavimą, apie mano pagrindinės teisės, nebuvo naudinga man, kai buvau mergaitė, kai eidavau į mokyklą ir mane vadindavo čigonę. Tiesiog mano tėvai siekė, kad aš būčiau geriausia mokykloje, kad galėčiau kovoti už tuos romų vaikus, kurie negalėjo būti geriausiais mokiniais. bet aš svartau, kodėl mes galime kovoti už savo teisės, buvo dėl to, kad mano tėvas kasdien kovojo, kad aš neičiau į segreguotą mokyklą, bet kad gaučiau išslavinimą. Tas pats ir su darbu, jis žinojo, kad aš galiu, kon, galėsiu konkuruoti su kitais, jeigu turės tokias pačias, tokią pačią kvalifikaciją. Ir e, čia Sarajos žinia apie diskriminacija labai aiškiai kalba, kad reikia darbų, kad ir bus darbo vietos, gamyklos, mokyklos, be supratimo apie diskriminaciją niekas nepasikeis. Ir jeigu nebus priemonių keisti švietimą, gyvenimo sąlygas, darbo vietas, ne tik parinių teisų prasme, ne tik užtikrinant, kad nebūtų diskriminacijos, bet taip pat užtikrinant, kad projektai būtų veiksmingi, kad pinigai nedingtų, kad Romai būtų įtraukti į projektus nuo pat pradžių iki pabaigos. Todėl visi parlamentarai e, Romų kilmės e, e, parlamento nariai susivienijo siekdami padėti komisijai planuojant kitas išlaidas kitam laikotarpiai. Ir Čia Sarai yra atsakinga už pagrindinių teisų dalį. Van Isteroj gilinasi į struktūrinių fondų panaudojimą ekonomikos komitete, bandome pažiūrėti, ką galima padaryti su kitu, kitu biudžetu. Tuo pat metu, rengdami tą naują pranešimą, sužinojome, kad pinigai paskutinius septynerius metus nebuvo naudojami tokiu mastu, kaip mes įsivaizdavome. Dabar žinia gera yra ta, kad iki 22 metų Romams dar yra daug pinigų, kad valstybės narės galėtų kažką padaryti. Kai kurios valstybės narės padarė gerų dalykų, kitos padarė blogų Romams, o dabar komisija turėtų pasakyti valstybės narėms, ką jos turėtų daryti, kad jos negražintų pinigų į biudžetą, o panaudotų juos tam, kam jie buvo skirti. Taigi aš manau, kad prieš pereinant prie planavimo kitiems septyneriems metams, šiuo metu, kuomet manome naują komisiją jau priversti gyvendinti direktyvą taip, kaip kam jinai skirta. Negalime praleisti tų likusių kelių mėnesių pirmininkaujant Austrijai, e, siekiant užtikrinti, kad komisijos, komisija žinotų, kad jie dar turi daug pinigų, kad galėtų pakeisti Romos situaciją. Tai pirma užduotis mums, man atrodo, yra pasiremti tais dešimčia pranešimų, kurie parašyti e, šiais klausimais. Ne Romams jie skirti, e, ro, tik tais Sorajos yra skirtas Romas bet kitiems e, išmaniai kaimai, žemės ūkis, bendroji žemės ūkio politika, sveikata. E, Romai miršta 18 metų anksčiau negu kiti. E, Romai penkis kartus dažniau susirga vėžių. Hormonų lygos jos kamuoja asmenys kartus daugiau negu vidutiniai europiečiai ir netgi vidutiniai skurdžiai gyvenantis europiečiai. Taigi turime įvairių priemonių, reikia panaudoti šį pranešimą ir kitus septyneris, kuriuos parlamentas jau patvirtinęs yra, siekti penkių partijų rezoliuciją patvirtinti kitą mėnesį, kad galėtume padėti Austrai pirmininkavimo metu pasiūlyti kažką daug, labiau žadančio iš komisijos pusės. Mes žinome, kad e, vergiamas vidur, vid, laikotarpio vidurio vertinimas. Praėjusiais metais surengėme didžiulės konsultacijas su Romo pilietinėmis organizacijomis. Taigi mes žinome, ko nori Romai, mes žinome, ko nori Europos parlamentas. Visos partijos yra vieningos. 90 procentų balsavo už Sarajos pranešimą, taip pat už mano pranešimą. Politinių pasirežimo klausimo nėra, pinigų yra ir taip pat žinome, kad, žinome, kad Rumunijai bus sunku šios klausimus imti spręsti per kitus pusę metų. Jeigu jie to nepadarys, niekas nepadarys per šios komisijos veiklos metu, taigi reikia daryti kažką dabar, nes kitaip mes būsime praradę labai daug laiko. Taigi prašau visų susivienyti ir mums padėti, mums parlamentui, E, pradedant nuo nacionalinių parlamentų, nes jeigu nes nacionaliniuose parlamentuose kažkas realaus vyksta, jūs grįšite dabar, nes žinome, žinote, kad jūs esate iš skirtingų šalių regionų, jūs pažįstate tuos, kurie skurdžiai gyvena ir žinote, kokie projektai buvo vykdomi per paskutinius septynerius metus ir žinote, ko trūksta jūsų regionuose. Taigi, nusileiskime iki nacionalinių parlamentarų ligmens Tokiu būdu galime sudaryti Europos žemėlapį. Tai įmanoma kažką padaryti, nors ir per trumpą laiką, tai prašau per kitas dvi savaitės pateikti pasiūlymus per jūsų ambasadą dėl naujosios Romų strategijos 20-27 metams. Labai ačiū. Thank you very much to our vice president. Dėkoju mūsų vicepirmininkiai dėl visų konkrečių dalykų, už tuos konkrečius dalykus, kuriuos ji paminėjo. Tikrai svarbu e, bendradarbiauti mm, ir Europos, ir nacionaliniu lygiu, todėl kad e, atliekamas tikras darbas, to, ko darbų reikia visais lygmenimis. Dabar suteiksiu žodį e, poniai Doris Volsleiner iš Austrijos, pirmininkaučios Austrijos kanceliarijos. E, dėkoju Austrijos. E, e, pirmininkaujančioji Austrija teigiamai vertina šį pasiūlymą dėl kovos su priešiškumu Romams ir Romų trukties. Mes sveikiname šią iniciatyvą ir šį posėdį. kova su priešiškumu Romams yra vienas iš sėkmės pavyzdžių įtraukiant Romus. Romai yra vieni iš pasių, pačių pažeidžiamiausių piliečių, dėl to tarybai kova su jų diskriminacija ir iš ankstinių sustatymų yra labai svarbu. E, buvo imtasi jau kelių svarbių žingsnių ES lygių užtikrinančią kovą. Vidurio laikotarpio peržiūros metu, strategijos, kurios skirtarmams metu, komisija nus, numatė, kad reikėtų identifikuoti ir sustiprinti e, kovą su priešiškumu Romoms ES lygiu kova su prieškumu Romom, Romoms yra viena iš pagrindinių Euro, Austrijos Romų integracijos strategijos dalių. 2017 metais taryboje buvo patvirtintas dokumentas, kuriame yra stiprinamos nacionalinės strategijos ir, tar, ir tarpvalstybinis bendradarbiavimas. Taip pat buvo rekomenduota būtinybė imtis konkrečių veiksmų ir teigiamos ir, te, ir teigiamų veiksmų. Pagrindinių žmogaus teisų agentūra vienoje numatė, kad e, kova su priešiškumu, kad priešiškumas romoms ne, trukdo jų įtraukčiai, buvo pasiūlyta įtraukti naujų rekomendacijų jau esamos rekomendacijas, kurios buvo patvirtintos. Austrija planuoja suorganizuoti konferenciją lapkričio 27 dieną. Jie yra skirta kovai su priešiškumu Romams. Konferencijos tikslas yra paruošti rekomendacijas, kaip kovoti su priešiškumu Romams. Uh, Konferencijos metu dalyvaus įvairūs interesuoti subjektai, įvairių organizacijų, ES institucijų ir įstaigų atstovai, taip pat nacionaliniai Romų institucijų atstovai, šalių kandidačių atstovai, piliečių visuomenės ir universitetų atstovai. Austrija norėtų sustiprinti ir išplėsti konsultacijų procesą, kuriuo metu bus diskutuojama apie kovą su priešiškumu Romams. Bus diskutuojama apie Romų įtraukti ir veiks, šių veiksmų veiksmingumą. Dėkoju. Thank you very much. And now... Labai ačiū. Dabar Iš karto suteiksiu žodį poniai Tinastalą, kuri yra Teisingumo ir vartotojų teisų generalinė direktorė Europos komisijai. Ačiū, ponė, manas ir ponai. Aš irgi visų pirma norėčiau šiltai padėkoti Lipė komitetui už tai, kad pradėjote šį, kad ėmėtės iniciatyvos surenkti šį a, a, posėdį dėl pagrindinių teisų ir romų įtraukties. Mes galvojame, kad tikrai tai yra puikus momentas, kadangi komisija dabar baigė išsamų Romų visos teisinės bazės įvertinimą. Aš norėčiau labai padėkoti Europos parlamento vicepirmininkį Livijai Rokai už jos iš, didžiulį indėlį į Romų įtraukti, iš, ypač galvojant apie Romų integraciją. Uh, į e, ES teisinę bazę. Taip pat noriu padėkoti Sarai Pos už jos didžiulį ryštą kovojant su antičigoniškumu. Iš tikrųjų, tai yra didžiulis darbas, tiek visas įvertinimas, tiek pamastymai dėl ES visos politikos po 2010 metų šią srityje mm, Tai labai svarbu, kad jūs visi šiandien susirinkę čia prisidedate prie bendros politikos formavimo. Mes visi suprantame, kad labai svarbu yra užtikrinti, kad Romų įtrauktis, e, lygių teisų užtikrinimas taptų realybė. Jūs, aišku, žinote, ES bazės dėl, dėl Romų integracijos strategijų yra baigiama ir 2018 metų komunikacija parlamente yra numatoma paskelbti išvadas dėl šio plano dar šį metų lapkritį. Komunikatas bus paskelbtas greta komisijos įvertinimo ataskaitos ir įvertinimo studijos, kurią rengia pasamdyti rangovai. 11-18 metų laikotarpis yra apžvelgiamas, įvertinamas politikos nuoseklumas, sažiningumas, koordinavimas, tvarumas, veiksmingumas, efektyvumas ir ES pridėtinė vertė. Taigi analizuojama, ka, ko yra pasiekta šio planu, šio, šio visa baze ir yra galvojama, ka, kokie turėtų būti pateikti politikos pasiūlymai laikotarpiai po 2020 metų. Mes labai daug dirbome tam, kad e, įvertinimas būtų sąžiningas, skaidrus, kad po to būtų galima juo pasiremti tvirtai rengiant tolesnį e, darbą. Dabar aš pasiremsiu šio įvertinimo pirminėmis iš preliminariomis išvadomis, kurios rodo, kad reikia labiau sutelkti dėmesį į kovą su antičigoniškumu, antičigoniškumu ir taip pat reikia galvoti apie socialinę įtraukti. Tai turi žengti e, koja kojon ir reikia tikrai pamatuojamų Romų integracijos tikslų, kurie būtų paremti rodikliais ir į įtraukties stebėseną. Taip pat reikia ir pilietinę partnerystę stiprinti, partnerystę su pilietinė visuomenė. Akivaizdu, kad šio plano tikslai galėjo būti tvirčiau įtvirtinti ir švietimo srityje, pažiūrėjau, reikėjo didesnių užmojų tikslų, reikėjo konkretaus tikslo greta dėl, dėl integracijos ir dėl kovos su antičigoniškumu. Reikia geriau sutelkti dėmesį į konkrečių um, pogrupių Romų bendruomenėje poreikius, tai yra tai Romų moteris, Romų vaikai, Romų a, a, atstovai, kurie yra trečių šalių piliečiai. Ponios ir ponai, iš tikrųjų reikia mm, dėmesį į Romų nediskriminavimą ir kovos su čigoniškumu. A, su antičigoniškomu reikia labiau sufokusuoti, sutelkti į tam tikras tiksli, tam tikrus tikslus, tam tikras grupės. Iš tikrųjų, akivaizdžiai matome, kad yra neligybė dėl prieigos prie būsto ar sveikatos priežiūros. Antičigoniškas nusiteikimas iš tikrųjų yra pagrindas, kodėl yra tokia nelygi Romų situacija Europos Sąjunga, kodėl um, jie yra dažnai diskriminuojami. Ir aš manau, kad tikrai ta platforma yra labai svarbi, ji rodo mums, kaip reikia judėti į priekį, kad mes turime dirbti iš vien. E, tai turint omenyje, turint omenyje, kad yra dabar jau mąstoma apie laikotarpio 2010 metų, aš labai esu dėkinga Jums už šiandieno susitikimo iniciatyvą, nes tikrai mm, šiandienos diskusijos labai e, prisidės prie mūsų bendro darbo, prie bendrų pamastymų ir tikrai esame už tai Jums dėkingi ir dėmi klausysimės diskusijų. Ačiū už visų pasisakymus. Kartais, kai kalbame apie antičigoniškumą, kai kas iš mūsų piliečių sako, gerai, bet jūs žinote, yra tiek yra daug žmonių, kurie nesijaučia visuomenės nariais tikraisiais, kurie nėra integruoti, tačiau mm, dauguma rezoliucijų priimamų Europos parlamente aiškiai rodo, kad būtent Romų žmonės patiria diskriminaciją ilgus šimtmečius ir iš tikrųjų mes turime kalbėti apie diskriminavimą, atskirti, smurtą, kartais net nužudimus. Tad turint omenyje tai, kad diskriminacija ir atskirtis tebesitėsi ir dabar, 21 amžiuje, tai tikrai akivaizdžiai rodo, kad laikas imtis priemonių ir ne vien tik tai priiminėti rezoliucijas, ne vien tik tai uh, skirti, dalinti lėšas, bet reikia ir realiai veikti. Ir tuo, tuo požiūriu labai noriu padėkoti mūsų trims prelegentėms, kurios kalbėjo dabar šioje pirminėje mūsų posėdžio dalyje. Prieš po, po šios įžangos dalies nebuvo numatyti klausimai atsakymai, mes turėtume iš karto pereiti prie um, pirmos savo darbo sesijos. A, tačiau aš turiu pasakyti, kad šiaip mane turėtų dabar pirmininkės vietoje pavaduoti kita kolegė, bet aš paskelbsiu bent jau tiek, kad mūsų darbas yra numatytas iki šeštos vakaro ir aš noriu aiškiai pasakyti. Uh, kad e, vertėjai tikrai turės baigti darbą šeštą vakaro, tad labai prašau turėti tai omenyje. Uh, mes turime, aš manau, gerbti ir darbuotojų teises. Taigi aš štai e, ir e, pranešu, kad mes negalėsime diskutuoti po šeštos vakaro. Taigi dar kartą dėkoju mūsų prelegentėms, taip pat ir toms, kurios jau dabar turi išvykti. Ačiū, kad dalyvavote mūsų posėdėje. O dabar, manau, reikėtų nešvaistyti turimo laiko, turint omenyje, kad iš tikrųjų vertimo po šeštos vakaro nebeturėsime. Kol manęs dar nepakeitė kolegė, aš noriu iš karto ir pristatyti mūsų posėdžio pirmą sesiją. Mes kalbėsime apie Romų įtraukti ir pagrindinės teises. Prieš suteikdama žodį mūsų mm, svečiams, prelegensams, aš norėčiau truputėlį jums paaiškinti, kaip bus organizuotos šiandienos diskusijos. Į tą laiką mūsų prelegentai ateis čia prezidiumą. Taigi, Diskusijos vyks tokiu būdu. Iš pra, e, e, žodis bus suteikiamas dviem atstovam iš nacionalinių parlamentų ir vienam Europos parlamento nariui pailiui pasikeičiant tol, kol baigsis kalbėtojų sąrašas. Nacionalinių parlamentų nariai, kurie nori pasisakyti, uh, turėtų užpildyti atitinkamą formą, kad jie prašo žodžio ir turėtų ją įduoti salės darbuotojams, kurie atneša čia e, prie pirmininko stalo. Tokiu būdu bus sudarytas kalbėtojų sąrašas, tokia eilė, kaip gausime mes tuos prašymus. Europos parlamento nariai, kurie nori paprašyti žodžio, gali tiesiog duoti ženklą pirmininkiai, taip kaip yra įprasta. Dabar jau tikrai pasimečiau savo užrašuose. Taigi, mm, pirmoji sesija. Pirmiausiai kviečiu mūsų pranešėją ponę Post, kuri yra 2017 metų metų mm, pranešimo apie 2017 metų ataskaitą dėl pagrindinių teisų aspektų ir Romų integracijos Europos Sąjunga kovos su antičigoniškumu rengėja ir taip pat noriu pasisveikinti su komiteto vicepirmininkė, kuri perims pirmininkavimą. Ačiū. And thank you, Birgit, for, your, for chairing this uh, event. Ačiū, ačiū Birgit, kad um, pirmininkavote e, šio renginio pradžiai. Um, Labą dieną, sveikinusi su visais, tikrai labai svarbi. Ir e, šiandieną aš noriu labai padėkoti nacionalinių parlamentų atstovams, kurie mm, skyrė laiko atvykti į šiandienos tarp parlamentinį posėdį ir aš dabar norėčiau prisistatyti, kaip jau girdėjote, aš esu Srapost, esu Švedijos iniciatyvos partijos narė ir taip pat rengiau pranešimą dėl um, pagrindinių teisių aspektų Romų integracijos ES ir kovos su antičigoniškumu. Tai ir buvo a, akstinas pas, skatins mūsų rengti šiandienos susitikimą. Mm, mano pagrindinis motyvas buvo šio pranešimo parodyti, kad iš tikrųjų dėl antičikoniškumo Romai neturi galimybių naudotis savo teisėmis, kad iš tikrųjų jie yra diskriminuojami. Ir iš tikrųjų ilgus mm, šimtmečius tęsiasi tokia situacija, kuomet jie yra ir ypatingos skurdo aukos ir jie yra į, mm, į, kaltinami dėl visokių blogių blogybių pasirenkami kaip atpirkimo žiai ir, tai, ir taip toliau. Iš tikrųjų, nenorima galvojama, kad jie yra netinkami būti gerais piliečiais, kad jie nenori prisi, prisivyti kitus piliečius, kad jie daug šimtų metų taip gyvena ir iš tikrųjų pasiremiama tokiais stereotipais ir tas antičigoniškumas gali pasireikšti įvairiai. Pavyzdžiui, priverstinis moterų sterilizavimas, neapykantos kurstimas politikų kalbose, pernelyg didelis smurtas panaudotas policijos pajėgų, pavyzdžiui, atskirtis vaikų mokyklose diskriminacija būsto atžvilgių ir taip toliau. Aišku, tai gali būti ir paprastesnės formos, pavyzdžiui, sakykime, jeigu taikomos programos yra netyčia pamirštama ši grupė ir panašiai, ar pam yra, sakykime, tokia programa Atpažinkime Europą tai ir čia yra nemokamai e, suteikiama galimybė keliauti transportu, tačiau, kadangi kitos išlaidos nepadengiamos, e, dažnai Romų vaikams sudėtinga pasinaudoti tokią galimybę ir nepasiekia tokios programos Romų, nepasiekia, pavyzdžiui, uh, sakykime, jeigu nėra transporto, susisiekimo galimybių, jeigu nėra vandens tiekimo, jeigu nėra elektros tiekimo, kaip, kaip galima gyventi tokiamis sąlygomis, aš jau daug Romų um, gyvenviečių yra būtent tokioje situacijoje. Ir, ir e, bendrai įvairiose gyvenimo srityse situacija yra tikrai prasta. Ir jeigu pažiūrėtumėm į pagrindinių teisų agentūros FRA, pas naujausias ataskaitas, 63 procentai jau Romų jau jaunuolių 16-24 metų amžiaus neturi užimtumo, nelanko jokių mokyklų, mm, jokio profesinio mokymo įstaigų, palyginti su tuo, kad ES vidurkis tai pačiai amžiaus grupiai kitų bendrai ES yra tik tai 12 procentų. Taigi 63 ir 12 procentų. Didžiulis skirtumas. Toliau m, mm, kitas tyrimas dėl būsto. A, kas antra to romų šeima gyvena be tualeto, vonios ar dušo savo namuose, kas penktas namų ūkis e, gyvena e, name, kur e, stogas bėga ar nėra langų, kas trečias romų atstovas yra patyręs kažkokią tai, kažkokią tai priekabavimo formą, persekėjimo formą, 4 procentai yra netgi patyrę smurtą, kas yra dar, dar daugiau labiau paremta būtent diskriminacija. Ir e, dažnai sakoma, kad romų žmonės nenori integruotis, romų žmonės nenori dirbti, jie turėtų e, jaustis patys kalti už tokią situaciją. Čia aš norėčiau e, Seman paminėti iš Čekijos Respublikos, kuris prieš kelias savaitės pasakė, kad Romų žmonės yra um, tinginiai ir jiems reikėtų pliaukštelėti. Tačiau aš noriu Jūs patikinti dėl dviejų dalykų. Visų pirma, uh, Tikrai niekas nenori būti vargšas, nenori būti atskirtas, nenori nedalyvauti. Ir yra kitas dalykas, iš tikrųjų, kai visą gyvenimą girdi, kad esi mažiau vertas vien dėl to, kad esi Romų atstovas, tai yra baisu. Jeigu tave laiko antrarūšių pastoviai, tai, tai yra baisu. Patikėkite, mums apie tai yra primena kasdien. Netaip seniai aš, aš užaugau ir, ir, ir, ir Man jau 62, aš daug laiko praleidau bandydama pasijusti pirmą rūšę pilietę. Sakykime, bent 50-55 metus aš save vertinau kaip antrarūšę piliečią, nes visuomenė taip į mane žiūrėjo. Ar aš vienodai prisidėjau prie visuomenės gyvenimo? Ne, man nebuvo sudarytos tokios galimybės, nes aš nebuvau laikoma pirma, pirma rūšė pilietė. Ar aš norėjau prisidėti prie visuomenės gyvenimo? Šimtų procentų. Taigi, kai pradėjau tai daryti, aš pradėjau džiaugtis savo šalimi, mūsų demokratija, savo meilę kitiems žmonėms, bendratilpiliečiams. Ir čia mm, parlamente aš jaučiuosi gerbiama kaip pirmarūšė pilietė. Tačiau ta kova buvo labai sunki ir, na, ne kiekvienas galbūt sugebės tai įveikti. Tai tikrai, aš noriu Jums visiems pasakyti, net nebandykite įsivaizduoti, kad mes nenorime prisidėti prie visuomenės gyvenimo. Tiesiog yra didžiulė baimė, didžiulis nepasitikėjimas mūsų atžvilgiu. Ir akivaizdu, kad e, visų pirma e, visuomenės dauguma turi ištiesti ranką mažumai tam, kad mažuma galėtų irgi ištiesti ranką. Ir aš noriu tokios visuomenės, kur galėtumėm džiaugtis lygybę, e, kur visi tikrai būtumėm gimę laisvi ir lygus ir galėtumėm gyventi oriai. Taigi mes turime garantuoti visų asmenų lygybę prieš įstatymą, kad nebūtų diskriminacijos jokioje gyvenimo srityje. Mes turime veikti visi iš vien tam, kad kurtume pasitikėjimą, nes be pasitikėjimo neturime ateities. Esu tikra, kad antičigoniškumas ir yra viso to baisaus nepasitikėjimo mūsų visuomenėse priežastis ir mes tą pradėsime uh, įveikinėti tik tuo met, jeigu sukursime susitaikymo komisijose savo bendruomenėse. Mes turime e, visi suprasti, ką pragyveno Romų žmonės per paskutinius dešimtmečius ar šimtmečius, kokias baisybės jie patyrė ir netgi patyrė šiandien. Um, kuomet gyveni atskirtyje, tai m, tikrai labai pakenkia tavo savivertėjai, tam, kaip tu žiūri į savo artimą kaimyną ir kaip tu vertini pat save ir savo pajėgumus. Kad mes buvom vergai, buvom persekiami, buvome išvaromi iš praktiškai visų Europos valstybių, mes nuolat buvo žudomi taip pat ir per antrą pasaulinį karą moterų, e, romų moteris buvo sterilizuojamos ilgus dešimtmečius, mūsų vaikai buvo atiminėjami ir e, patalpinami į vaikų namus. Uh, tai ne istorija, tai vyksta dar ir šiandien ir netgi tai eskaluojama. Mūsų vaikai yra laikomi protiškai kad tarsi jie turėtų protinę negalę, jie yra mokomi atskirai nuo kitų. Ir per ilgus šimmečius e, mes buvome dehumanizuoti, iš mūsų buvo atimtas žmogiškumas. Ir e, iš tikrųjų, pažiūrėkime istorijos vadovėlius e, Reikia visuomenės švietimo, reikia dialogo, reikia istorijos vadovėliuose, kad būtų apie tai kalbama, bet to mes nepradėsime tiesti tiltų su Romų žmonėmis. Ir prašom, prašom statyti tiltus jau dabar, pradėkite kurti tiesos ir pasitikėjimo komisiją savo šalise. Ir iš tikrųjų politikai turi prisimti vienodą atsakomybę už Romų piliečius. Jau po tokio ilgo laiko jie privalo tai padaryti. Ir mm, po išvažiuojamosios misijos e, situacijai nustatyti, galiu pasakyti, kad e, valdantieji e, ne vienodai žiūri į Romus, kurie gyvena Romų vietovėse, kaip jie žiūri į daugumą, daugumos vaikus. Uh, ir panašiai. Tai tarsi, na ir kas, kad Romų vaikai gyvena be vandens ar be švietimo, jie prie to pripratę. Ne, patikėkit, jie tikrai prie to nepripratę ir tikrai yra gėda, kad tai egzistuoja Europoje šiandien, nes Romų uh, žmonės turi būti laikomi tokiais pat piliečiais ir už juos turime būti atsakingi mes visi taip pat. Ir ne vien tik tai per um, savivaldos rinkimus ar parlamento rinkimus ir ne tuomet, kai reikia kažką pasirinkti kaip atpirkimo ožius dėl to, kad kažkas yra blogai. Tikrai gėda dėl to gėda, kai mes girdime tokius, ne, tokias neapykantos kurstimo kalbas, kuomet būtent Romai pasirenkami atpirkimo žiais ir tai tikrai rodo, kad dar labai daug reikia dirbti dėl atvirumo, pakantumo mūsų visuomenėse. O tai yra vertybės, kurios įtvirtintos mūsų ES sutartise. Taigi, norėčiau padėkoti jums visiems atvykusiems e, šiandien čia. Aš labai tikiuosi, kad grįžę namo jūs jausitės atsakingi už visus piliečius, nesvarbu, kokie, kokios jie yra. Ko, e, e, kokia etniai grupė jie priklausytų. Aš, aš tikrai labai tikiuosi, kad jūs prisimsit atsakomybę už visus Europos piliečius vienodai. Thank you. Thank you, Soraya. That, that's a very powerful speech. Ačiū, Soraya. Labai galinga kalba verta Europos parlamento, sakyčiau. Toliau žodis pono Joanis Dimitrakopulos, kuris yra e, lygybės ir priešių teisų departamento vadovas ES pagrindinių teisų agentūroje ir jis pristatys agentūros darbo rezultatus dirbant su e, Romų klausimais. Taip prašom, ponė Dimitrokopulos, 10 minučių. Ačiū pirmininkė, ačiū, kad pakvietėte mūsų agentūrą į šį svarbų susitikimą. Visada labai svarbu pasidalyti tuo, ką mes siūlome ir su Europos parlamento nariais, ir su nacionaliniu parlamento nariais pasitarti. Tai yra gera proga mums įvertinti, ką pasiekėme E, nuo 2011 metų Europos pagrindų programa įtraukusi e, Romų įtraukti į pagrindinių teisų sistemą, tiesiog nurodant ES sutartys ir ES pagrindinių teisų hartiją. Na, girdėjote, kad buvo minėta tarybos rekomendacija 2013 metų dėl Romų integracijos priemonių valstybės narėse. Noriu pacituoti tą rekomendaciją, kuri pripažįsta, kad daugelis Romų ES susiduria su dideliu skurdu, socialinė atskirtimi, diskriminacija ir kliūtimis e, užtikrinti jų parinės teisės, dėl ko jie yra pažeidžiami išnaudojimui. Jie nėra pažeidžiama grupė, jie tampa pažeidžiami, kai susiduria su skurdu, socialinė atskirtimi ir, kaip buvo sakoma, sakyta anksčiau, nusistatymų ir priešiškumų prieš Romus. Politikos priemonės, kurios yra rekomenduojamos, tarybos apima priemonės kovoti su diskriminacija ir priešiškumu e, Romams. Na, kadangi pagrindinių teisų agentūra e, rinko duomenys, e, didelės apklausos apklausas rengdama iš mūsų biuro vienoje, bet taip pat ir nuvykdama į vietos bendruomenės ir įstikindama, kaip Romų įtraukties priemonės yra gyvendinamos, ar jos nėra veiksmingai gyvendinamos apskritai. Ir šią prasme mes turime tokią lifto funkciją, mes pažvelgėme iš viršaus į situaciją ES, bandome palyginti duomenis, kaip e, sekasi e, valstybės narėse, bet taip pat nusileidžiame į pirmą aukštą ir, ir norime pasižiūrėti, kas veikia ir kas neveikia. Praėjus penkeriems metams po tarybos rekomendacijos 2018 metais sistemingai renkami duomenys rodo, kad sąjunga ir nepamirškime, kad tai yra vienas turtingiausių pasaulio regionų, visgi nevienodai traktuoja Romų piliečius ir tai pakerta sąlygą įtraukti, trukdo konkurencingumui ir apskritai sukuria papildomas kaštus Europos visuomeniai didžiau, prašiausios e, prieškumo e, e, Romams formos ir nusikaltimai motivuojami neapykanta ir priekabiavimu. Tai yra didelė kliūtis Romų įtraukties pastangoms. Kai rengėte strategijas, reikia paminti, kad reikia priemonių kovoti su diskriminacija, skurdu Pavieniui tokios pastangos neveiks. Noriu nekartosiu skaičių, kuriuos paminėjo Saraja. E, kas baisiausia iš viso yra tai, kad 4 procentai, kuriuos apklausėme, ir tai yra atsitiktinis, atsitiktinė Romų imtis, devyniose valstybės narėse, susiduria su neapykantos motivuojamu smurtu, jeigu tos skaičius paversime, tos procentus paversime skaičius, tai yra šimtai atvejų, kurios reikia užregistruoti, tirti teisės saugai. O taip nebuvo daroma ir nebuvo daroma dėl to, kad tie, kurie patiria tokius incidentus, iš jų tik tai trečdalis apie tai praneša policijai. Dar reikia daug padaryti, kad būtų sukurtas pasitikėjimas teisės sauga, kad tai leistų Romams pranešti apie tokius incidentus. Priešiškumas paveikia gerlybės gyvenime Visi, visi jauni žmonės susidarė su problema rasti darbą, tačiau Romo dalis yra daug didesnė, nepaisant to, kad Europos struktūrinių ir investicinių fondų e, ištekliai yra prieinami, bet jie nėra tinkamai panaudojami. Analizė rodo, kad būstas taip pat yra labai svarbus veiksnys. Jis turi įtakos žmonių gyvenimo galimybėms jeigu gyveni etniškai segreguotoje zonoje, netinkamame būste, e, jis asociuojasi su dviem svarbiais kintamaisiais, kai nesimokama ir nedirbama. Vis didesnė Romų dalis gyvena tokiamis sąlygomis, kurios Eurostato nuomonė yra e, būsto neturėjimas. Pavyzdžiui, Rumunijoje 68 procentai neturi e, tekančio vandens e, namuose, o daugumai mūsų e, tai yra savaime suprantama jau dešimtmečius. Tik tai maža dalis visuomenės, kaip teigia Eurostatas, gyvena tokiamis sąlygomis. Ponas ir ponai, kitą vasarą ES vyriausybės su jungtinių tautų kolegomis New York'e diskutuos apie pažangą pasiektą siekiant tvaraus vystimosi tikslo 10 deš, energijos mažinimas tarp šalių. Ir e, tikrai bus gėda prisipažinti, kad na, pasauliniu mastu Romų jaunuolių dalis Europos Sąjungoje, kuri yra viena turtingiausių dalių mūsų planetoje, nedirba nesimoko. Ir tai galima sulyginti tik tais labai e, skurdžiomis šalimis, kaip, pavyzdžiui, Honduras, Jemenas, Trinadas ir Tobago ar Samoa. Pasauliniu mastu Romų dalis Rumunijoje, kur daugiausia gyvena Romų Europos Sąjungoje, kurie turi e, švarau, galimybę gauti švaraus vandens, panašiai kaip Butane, Ganoje ar Nepale. Tokia blaivinanti statistika e, nesitiktinė, kaip e, ponia Post pabrėžia, tai yra istorinio, e, istorinės diskriminacijos, nuotinės diskriminacijos rezultatas. 2019 metai bus dar vieni svarbus metai. Dėl, dėl kitos priežasties jau bus 50 metų nuo tada, kai Europos tarybos parlamentinė asamblioja rekomendacijoje 563 išreiškė didelį nerimą dėl negerėjančios Romų situacijos prieš pusę amžiaus. Tai liūdna, nes Europos Sąjungoje, kuri giriasi tuo, kad ji yra žmogaus teisų šviturys pasaulyje, e, galima būtų tikėtis, kad vyriausybė netoleruos nusteikimo prieš Romus, kad bus naudojama drasi politika, kad, kuri duotų apčiopiamų rezultatų. Ką galime padaryti? Na, paprastai aš e, sakau, kad turime tęsti, negalime sustoti, nes praėjo 20 metų. Ir čia ir nacionaliai, ir Europos parlamentas turi svaidinti svarbų vaidmenį. Turime nuolat priminti vyriausybėms, mm, kokį poveikį daro nusteikimas prieš Romus, jų pačių investicijoms į Romų įtraukti. Jie toliau turi siekti gyvendinti tarybos rekomendacijas, pirmiausia, užtikrinant, kad būtų tinkamas koordinavimas nacionalinių lygmenių. Ir čia reikia pagirti komisiją, kad nuo 2012 metų naudoja e, nacionalinių Romų kontaktinių punktų tinklą, kurie sustinka ir keičiasi informacija ir patirtimi. Ar tai vyksta nacionalinių lygmenių, žinau, kad e, viena šalis, mano kilmės šalis, deda pastangas šiuo metu sukurti tinklą regioniniu mastu, kad investicijos į Romų įtraukti ir kova, kova su diskriminacija vietos e, ar municipalinių lygmenių būtų veiksmingesnė. Turime vyriausybės įtikinti, kad jos turi e, vykdyti skurdo mažinimo politiką, kuri apimtų socialinę apsaugą ir aktyves e, darbo rinkos priemonės, panaudojant Europos struktūrinių ir investicijos fondų e, potencialą per kitą finansavimo laikotarpį, bet taip pat ir e, skurdžiausiai gyvenančių pagalbos fondą. Turime propaguoti desegregaciją ir nediskriminacinę galimybę gauti būstą. Taip pat siekiant užtikrinti, kad Romai negyventų gyvena, gyventis gyventojai galėtų gauti visas komunalinės paslaugas. E, ponas ir ponai, turime galimybių, nes 2011 metų pagrindai baigė savo ciklą 20 metais ir ES netrukus e, peržiūrės tos pagrindus. Analizė aiškiai rodo, kad Romų įtraukties procesas negali e, būti e, darbas kaip visada. Reikia naujų pastangų ir naujų įsipareigojimų įgyvendinti Europos pažadus, e, užtikrinti apčiuopiamą skirtumą e, Romų gyvenimuose. Ačiū. Then... Dėkoju. Toliau norėčiau suteikti žodį ponui Jonathan Mack iš Centrinio Vokietijos Sintų ir Romų e, Centrinės tarybos. Uh, Jis e, pavaduoja pirmininkui Romanį Raus. Žodis 10 minučių, prašau. Dėkuoju, dėja, ponas Raus pateko į avariją, dėl to jis ne, negali dalyvauti. Ir aš kalbėsiu jo vardu. Ponas ir ponai, e, Norėčiau padėkoti Libė komitetui už iniciatyvą, kuri yra skirta kovai su priešiškumu Romams ir tam, kad būtų užtikrintos pagrindinės Romų teisės. Europos parlamento rezoliucija, kuri skirta kovai su priešiškumu Romams, ji buvo parengta 2017 m. spalio mėnesį, yra labai svarbi sintams Romams Europoje. Norėčiau padėkoti ponai Sorajai E, post už e, šį e, darbą ir už tai, kad mus pakvietė. Pirmą kartą kova su priešiškumu Romams Europoje yra laikoma neapykantos smurto, diskriminacijos ir socialinės išskirties priežastimi. Šis reiškinys kaip antisemitizmas jau senas Europoje E, jo, jo apraiškos pasireiškia dehumanizacija, nežmoniško elgesio, nu, iš ankstinių sustatymų, rasistiniu smurtu ir taip toliau. Dėl šio reiškinio e, sintai ir romai negali dalyvauti beveik jų nei vienoje visuomenės dalyje, jie nėra įtraukiami į ją. E, jų būsto situacija, švietimo situacija yra tikrai liūdna. E, šie. Iš, tie, iš tiesų jie susiduria su materializuotu rasizmu. Daugelį Europos valstybių Romai vis dar yra stigmatizuojami su jais, yra blogai elgiamas ir jie vadinami socialinė problema. Vyriausybės imasi kovos su skurdu strategijų, bet dažnai pamiršta, kad, susid... kad būtent priešiškumas Romams ir E, yra kaltas dėl to, kad atsi, atsi, e, Romai atsiduria užburtame rate. Neseniai Europos pagrindų strategija, vertinant, strategija skirta Romams, vertinant iš naujo, buvo numa, nustatyta, kad kova su priešiškumu Romams yra būtina tam, kad jie būtų įtraukti ir nebūtų diskriminuojami. Kova su priešiškumu Romams yra uh, visų atsakomybė. Tai yra Europos institucijų ir valstybių ir kitų institucijų atsakomybė, todėl kad Sintai ir Romai yra lygiai verčiai piliečiai valstybės narise. Matome didelės pažangos politinėje kalboje, bet tuo pat metu Sintai ir Romai vis dar yra atmetami visuomenėje. Tai rodo tyrimai, tokie kaip pavyzdžiui pagrindinės žmogaus teisų agentūros tyrimai. Uh, Šis atmetimas kartu su nacionalizmo augimu pastaraisiais metais e, pasireiškia vis dažniau ir dėl to kelia didžiulius pavojus Romoms beveik visose valstybės narėse. Vokietijoje, kaip ir kitur Europoje, sentai Romai susiduria su smurto didėjimu vis dažnesniu, dažnesniais atvejais. Prieš savaitę 17 metais Goško buvo nužudytas Bulgarijoje, Montanoje, kai jis uh, Grievešėną su tėčiu. Berlyne vasarą vienas e, žmogus taip pat nužudė Romos, Romų vaikus, kurie žaidė kieme. Tokių nusikaltimų mm, yra labai daug. Jie paremti neapykantą. Italijoje mm, vidaus reikalų ministras Mateo Salvini ėmėsi specialaus registravimo skirtos sintams ir Romams tam, kad taip būtų. E, e, nors tai išeina iš teisės saugos e, e ribų. Tai remiasi fašistinio režimo tradicijomis. Ir e, ministras teigia, kad dėje jie vis dar galės turėti pasus. Uh, Prieš kelias savaitės Vokietijos miesto Duisburgo meras pradėjo rasinę diskusijas apie tam tikras, taip vadinamas, socialinės sistemas. Jis teigė, man tenka mm, dirbti su žmonėmis, man tenka spręsti problemas susijusias su žmonėmis, kurie teršia gatves, ir e, dėl jų didėja žiūrkių pavojus. E, žydai, žydus e, nacistai vadindavo žiūrkėmis. E, holokausto metu 500 tūkstančių simtų ir romų buvo nužudyti. Buvo remiamasi nežmogišką rasistinę ideologiją ir, ir, ir ji buvo nukreipta prieš simtus ir romus. Jau Nunbergo te, te, rasistiniai įstatymai 1935 metais buvo pritaikyti prieš sintus ir romus bei žydus, dėl to jie buvo persekiojami ir žudomi kaip žydai. E, prireikė dešimtmečių, kol Vokietijoje e, buvo pripažinta, kad e, tai buvo tik 1922 metais, kad ir jie nukentėjo buvo pripažintas Romų genocidas. Tai, padaryt, tai buvo padaryta Europos parlamente 2015 m. balandžio mėnesį. Ir rūpiučio antroji buvo paskelbta Europos Romų holokausto atminties diena. Yra taip pat ir kitų teigiamų pokyčių šioje srityje, remiantis Vokietijos Bundestago rezoliucijoje, rezoliucija federalinė vyriausybė įkurs e, tarptautinę nepriklausomą ekspertų nepri, nepriklausomą ekspertų komisiją skirtą kovai su priešiškumu Romoms, kaip buvo prašyta mūsų tarybos. Per kiekvieną kadenciją turės būti parengtas uh, pranešimas parlamentui, kuriuo bus vertinamos strategijos. Biudžetui buvo skirta 500 tūkstančių eurų e, periodui iki 2019 metų ir mes sveikiname tuo, kad federalinė vyriausybė jau investuoja kelis milijonus eurų civiliniam švietimui apie šią problemą. Ir pirmasis mokslinio tyrimų centras skirtas šiai temai buvo kurtas Heidelbergo universitete. Europos parlamento rezoliucijoje rekomenduojama įkurti ekspertų komisijas skirtas kovai su priešiškumu Romams nacionaliniu lygiu. Šiandienos konferencija rodo, kad kova su priešiškumu Romams jau pasiekė politinę darbo atvarkę. Uh, E, tai taip pat e, mūsų tarp, tarp, tarptautinės konferencijos e, tesinys. Ši konferencija buvo suorganizuota Berlyne 2016 metais, bendradarbiaujant su ESBO, Europos taryba ir Europos parlamentu. Konferencijoje buvo kreipiamas į politinius lyderius ir rag, jie buvo raginami imtis veiksmų buvo įkurta tarp, tarptautinė parlamentinė koalicija kovai su priešiškumu Romams. Būtų svarbu, kad ir šiandienos renginio metu būtų paskatinta įkurti tokią koaliciją, kurioje galėtų dalyvauti ir nacionalinių parlamentų asamblėjos, Europos tarybos ir ESBO bei Europos parlamento nariai. Ponas ir ponai, demokratijos, e, e, o demokratiškos Europos e, kūrimas yra būtinas. Kova su priešiškumu Romams yra būtina, todėl kad dėl šio priešiškumo yra pažeidžiamos, pažeidžiamos, pažeidžiami teisinės valstybės principai, demokratija ir Europos vertybės. Uh, Šis reiškinys turi būti uždraustas Europoje ir už jį turi, dėl jo turi būti baudžiama. Dėl to mes turime imtis veiksmų, turime imtis veiksmų mes visi. Tai turi padaryti ir Europos komisija, Europos valstybės narės, tam, kad kova su priešiškumu Romams taptų neatskiriama politikos e, sritis ir kad būtų remiamas Europos pagrindų strategija Romams e, ir po 2020 metų. Dėkuoju. Ačiū. Mr. Mack, Labai ačiū, ponai Mak. Dabar turime galimybę išklausyti nacionalinių parlamentų atstovų nuomonių, todėl sveikinu pana Tomas Hammerberg, kuris yra Švedijos Rikstako narys. Mm, tai jūs dabar turėsite galimybę 10 minučių kalbėti, o po to aš suteiksiu galimybę visiems dalyvaujantiems parlamentarams pasisakyti pailiu, kaip esate užsirašę. Taigi, prašom, ponia Hammer. Na, aš tikrai nesakysiu, kad atstovauju visiems Europos parlamentams, bet manau, kad ši konferencija yra labai svarbi ir logiška, kad ES imasi lyderės vaidmens uh, kovojant su antičiagoniškumu. Tai yra mm, didžiai dalimi europinė problema. Bet aišku, realūs veiksmai turės vykti e, vietos lygmenių, šalių lygmenių. Aš keliarius metus buvau Europos tarybos žmogaus teisų komisaras ir keliavau į visas Europos valstybės, į kai kurias netgi kelis kartus pagrindinį tokį įspūdį susidariau, kad, na, šis klausimas neišspręstas Europos valstybėse. Faktiškai daugumoje iš Europos valstybių visiškai nesugebėta kovoti su antičikoniškumu ir tikrai atėjo laikas spręsti tą problemą. Mes girdėjome, kokia yra statistika, matėme, kokie skaičiai ir e, dėja net dėv situacija yra tikrai bloga. Aš labai tikiuosi, kad mm, nacionaliniai parlamentai galbūt perims kai kurios veiksmus ir stengsis išvalyti Europą nuo tos gėdingos diskriminacijos prieš, nukreiptos prieš tikrai pakankamai didelį, kažkada didelį buvusi skaičių gyventojų, aštuoni šimtai žmonių bendrai, 120 milijonų Europoje, tai yra didžiulis skaičius. Visų pirma, manau, pirmas žingsnis yra pripažinti, kad tai yra problema. Tai turi atsirasti darbo tvarkėse ir pakankamai aukštai darbo tvarkėse, darbo tvarkė viršė. Ir, ir, ir, ir aišku, visų pirma, reikia išsiaiškinti istoriją. Todėl, manau, tyrimo komisijos yra labai svarbios šio požiūriu sugebėjome Švedijos valdžią įtikinti e, imtis šio darbo ir galiu paliudyti, kad e, tikrai poveikis santykiui tarp gyventojų daug, e, daugumos ir, ir Romų tikrai pagerėjo, tikrai poveikis ir buvo didžiulis, tas, tas santykis tikrai labai pagerėjo. Kitas žingsnis, kuriuo mes į valdžią, buvo sudaryti komisiją kuri žiūrėtų jau ne vien tik tai į istoriją, ne vien tik tai į praeities nusikaltimus prieš Romus ar, ar, ar pažeidimus jų teisų, bet kad ir būtų žiūrima į dabartį. Buvo devinių žmonių komisija, šeši iš Romų bendruomenės, kiti iš kitų, ekspertai iš įvairių Mm, visuomenės sluoksnių ir kartu jie parengė ataskaitą dėl to, kokių veiksmų reikia imtis dabar tam, kad iš tikrųjų tas priešiškumas prieš Romus e, išnyktų. E, labai svarbu, aišku, kad tai buvo būdas įtraukti Romų atstovus į realias diskusijas, ko reikia, ką reikia padaryti. Man atrodo, patirtis buvo tokia pozityvi, kad aš labai rekomenduočiau ir kitose valstybėse tą padaryti. Labai svarbu yra panalizuoti, ką galima būtų padaryti dėl konkrečių atvejų. Žiniaslaida e, nušvietė labai konkretų atvejį dėl um, policijos, pavyzdžiui, viename Švedijos regione, kurie sudarė Romų registrą, <laughs> suregistravo visus de facto Romus ir Tokiu būdu jie suregistravo didelę dalį Romų gyventojų Švedijai. Ir e, Romų atstovai tikrai labai sunežimo, šaukėsi pagalbos. Kaip taip yra, kad policija sudarė registrą, su kurį surašė tik vienai etniniai grupiai priklausančius asmenys? Na, mes ėmėmės priemonių ir panašu, kad sustabdyta tokia veikla, panašu, kad viskas e, tuom pasibaigė, kad e, nebėra tokios registracijos ir, ir lyg ir nebedaroma panašių veiksmų, tokios panašios registracijos nevyksta kitose šitose dalyse. Taigi, uh, Aš manau, kad prioritetas būtų čia ombudsmenų biurams. Ombudsmenų biurus turime visose valstybėse. Ombudsmenų biurai tikrai turi labai rimtai pažiūrėti į antičigoniškumą ir diskriminaciją Romų atžvilgių. Kai kuriais atvejais ombudsmenai dirba pakankamai gerai, bet ne visuomet. Reikia labai aiškiai pasakyti, kad kai eina kalba apie diskriminaciją Romų atžvilgių tikrai negalima to leisti. Reikia sudaryti tokią situaciją, kad um, Romai jaustų, kad, kad jie gali skūstis ir kad jų skundai bus realiai išnagrinėti. Ir ar kita problema su teismais. Paaiškėjo, kad uh, Mm, neapykanta paremti nusikaltimai yra nukreipti prieš e, Romų kilmės imigrantus į Švediją ir kuomet nukentėjusieji kreipiasi į policiją, sakydami, žiūrėkit, man štai kas atsitiko, uh, jie susidūrė su tokia situacija, kad praktiškai nebuvo tokių atvejų, kur policija būtų realiai išnagrinėjusi jų skundus ir kad jų bylos būtų pasiekusios teismą ir um, kad būtų tos bylos išnagrinėtos ir kad kažkas būtų buvęs nubaustas. Taigi, aišku, žmonės nusprendė, tos grupės, Romų žmonės nusprendė, kad neapsimoka net kreiptis, skūstis dėl e, to, kad, kad tai vyksta su jais. Ir iš tikrųjų, išvada buvo labai rimta toje ataskaitoje, kad, kad tai labai rimta problema toliau, kai, kurių profesijų atstovai, kurie gal e, turi daugiau sąlyčio su e, romais, turėtų būti apmokyti, e, daugiau apšviesti dėl romų kultūros, tradicijų, ypač kai eina kalba apie policiją, mokytojus, sveikatos e, priežos, e, medikus, sveikatos priežos darbuotojus, e, įdarbinimo agentūras, kad iš tikrųjų to, būtent tų profesijų žmonės yra labai svarbus, nes jie formuoja bazę tolesniems um, Romų santykiams su plačia visuomenė ir jie turi tikrai daugiau išmanyti Romų kultūrą, jie turi atsižvelgti tam tikrą specifiką, e, dirbdami savo darbą tam, kad tą nepasitikėjimą neskatint, kad nedidintų to atotrukio tarp Romų ir plačios visuomenės. Ir čia labai svarbu būtų kalbėti apie tą skirtumą, pavyzdžiui, pilietybės, pavyzdžiui, netgi tapatybės kortelę kortelių atveju, sakykime, kad romų žmonės turėtų galimybę identifikuotis kaip romai, sakykime, kad kai yra tokių netgi atvejų, kur neįmanoma romų mm, vaikus gimusius užregistruoti kaip romus, uh, Yra net ir tokių atvejų, kuomet Romai gyvena ir neturi pilietybės, tai yra asmenys be pilietybės. Labai daug tokių atvejų yra, kai kuriuose Europos dalise tai yra tikrai paplitusi situacija. Manau, kad reikia įsigilinti taip pat ir į švietimo sistemos problematiką daugelį valstybių. Yra labai rimtų problemų, dažnai Romų vaikai e, yra atskiriami nuo kitų vaikų, mokosi atskirose klasėse vien dėl to, kad jie yra Romai. Ir tikrai mes turime e, užkirsti kelią tam, Romų vaikai turi mokomi bendrojo lavinimo sistemoje normaliai e, kartu su visais vaikais. Toliau atstovavimas Romų. Labai e, retai, kur Romų e, žmonės turi atstovų parlamentuose. Čia vėlgi reikėtų mm, pamastyti apie tai labai giliai. Ir čia aš kreipčiausi į politinės partijas. Jos turėtų pasirūpinti, kad Romų žmonėms būtų skirtos, kad Romų žmonės turėtų atitinkamas kompetencijas ir galėtų tikrai užimti tokius postus, kur kas, tai būtų labai šiltai sutikta visuomenės. Uh, Taigi reikia dirbti su Romų žmonėmis kartu, ne dėl jų, o su jais kartu, nes vis dar darome klaidą, nes mes priimame, mes nusprendžiame, kas jiems yra geriausia. Tai yra tikrai nedemokratiška, mes turime dirbti kartu. Much, was... Labai ačiū, pona Hammerberg. Aš galvau, kad žinau tą pavardę, bet nesupratau, kad jūs pradėjote kitą karjerą kaip parlamento narys. Labai malonu Jūs čia mm, sutikti. Toliau periname prie diskusijos su nacionaliniu parlamentu ir Europos parlamento nariais. Ir dabar žvelgiu į kolegas iš Europos parlamento. Ar norėtumėte abu kalbėti? Gerai, bet pradėsime, pradėsime nuo dviejų nacionalinių parlamento narių. Mončilan Martinovič E, parlamento narys iš Jotkalnyjos, kuris kalbės ir tai bus iššūkis ir mūsų vertėjams. Jūs kalbėsite Jotkalniečių kalbą, kurios mes iš tikrųjų neturime. Turime kroatų kalbą, vertimą į kroatų kalbą. Ir kaip suprantu, bandysime šį iššūkį atlaikyti, kadangi mes esame vieningi įvairovėje, turėtume siekti, kad suveiktų ta ši tvarka, ponas Martinovič. Bet mikrofoną būtinai turite įsijungti, kad susidarotume su šiuo iššūkiu. Sve pozdravim i da pošaljem netople pozdrave. Ačiū pirmininkė. Noriu pasveikinti visus, perduoti visiems linkėjimų iš Jotkalnyjos. Aš atvykau pasiklausyti apie tai, kokią geriausią praktiką galima būtų pasidalyti ir ką mes galėtume pasimokyti ir pritaikyti savo šalyje. Mes esame lybė komiteto svečiai komitetas. E, mes dirbame artimai su Romų bendruomenė Juotkalnyje. Juotkalnyje yra maža šalis, e, turime 600 tūkstančių gyventojų ir 1 procentas yra Romai. Jeigu kalbėsime apie pažeidžiamas grupės mūsų visuomenėje, ypač Romus, tai mes norėtume pasidaryti savo patirtimi ta patirtis yra gana turtinga, nes per pastaruosius dešimt metų mes gyventiname keletą iniciatyvų, ypač po to, kaip pas mus atvyko didelis romų skaičius iš kaiminių šalių. Mūsų šalis priemė daug beraščių žmonių, kurie buvo labai neturtingi, bet vis tiek norėjo tapti mūsų visuomenės nariais. Tad mums teko taikyti visapusišką požiūrį šios žmonės, tai yra suteikti jiems būstą, maisto, įtraukti juos į visuomenę. Daug įvairių veiklų jų atžvilgių skiriame, taip, skaitant švietimo galimybės nuo vaikų darželio iki vidurinės mokyklos ir universiteto lygmens. Prieš keletą metų neturėjome Jotkalnyje Romų studentų universitetuose. Dabar turime 24 studentus. Tas pats dėl Romų atstovavimo viešosiuose institucijose kuris nuolat didėja. Ir mes bandome įtraukti Romus į socialinę veiklą, politinę, politinį gyvenimą ir šiaip į visuomenę. Įdomu yra taip pat tai, ir tai verta pastebėti, tai yra sveikatos apsauga ir užimtumas. Mes aktyviai dirbame Romų užimtumo klausimais ir e, jų įtraukimo į visus gyvenimo aspektus prasme. Mes norime juos įtraukti taip pat ir į politinį gyvenimą. Ta, galima pasakyti ir apie vietos, ir nacionalinį lygmenį, ypač nacionalinį parlamentą. Kai kuriuose partijų sąrašuose vietos lygmenių yra Romo atstovų. O ateityje, aš tikiuosi, jie aktyviau dalyvaus ir priimdami svarbius sprendimus, kurie ypač svarbus Romų gyventojams. Turime parengę įvairių dokumentų, kuriuos galėtume jums parodyti, bet e, čia aš sustosiu. Žinau, kad neturiu tiek daug jau laiko, bet jeigu norėtume pasižiūrėti į mūsų turimą medžiagą, tai pamatytumėte, kad mes turime įvairialypės patirties, kurie galbūt gali būti gerų iniciatyvų pavyzdžiais ir jums. Taigi ačiū už šį kvietimą, man didelė garbė dalyvauti šioje diskusijoje ir tikiuosi, kad jo kalnyje galėsime įdėkti ir geras patirties pavyzdžius, apie kuriuos išgirsime čia šiandien. Ačiū, ponė Martinovič. Pamiršau kolegams pasakyti, kiek mes jums skiriame laiko. Mes duodame jums iki trijų minučių laiko. Nebūtina jas visas tas tris minutės kalbėti, bet praėjus trims minutėms pradėsiu mosuoti štai šiuo daiktu. Pasakysiu, kas yra sąraše, kad galėtumėte pasirenkti toliau. Pone Marcelino netrukus, po to Europos parlamento nariai Romeo Franz, toliau iš nacionalinių parlamentų. Ponas Ivan Baiškai, ponas Predrag Bakovič, po to iš Europos parlamento, Julie Ward ir po to vėl iš nacionalinių parlamentų, ponas Velško Kaštažį ir po to aš. Ir toks sąrašas ir po to vėl žodis teiksime ekspertams. Taigi, ponia Katarina Marcelino iš Portugalijos. Ačiū, ponė pirminkė, ačiū visiems. Labą dieną. Aš tiesiog mm, norėčiau pasisakyti per antrą diskusiją, bet norėčiau pasakyti, kad Portugalija nentrūkstamai dirbdama, siekdama integruoti Romų gyventojus. Mes jų turime Portugalijoje, nors jų yra mažiau negu palyginsime kitose valstybės narėse. 50 tūkstančių žmonių maždaug gyvena Portugalijoje Romanų. Ši bendruomenė susiduria su nemenka diskriminacija, kaip ir kitose valstybės narėse. Tai yra e, bendruomenė, kuria gyvena atskirtyje. Mes turime nacionalinę strategiją, kuri yra nepakankamai ambicinga, ji buvo neseniai ambicinga, ji buvo peržiūrėta, dabar ji yra ambicingesnė. Daugiausia dėmesio reikia skirti švietimo politikai, nes tai yra labai svarbu integracijai. Iš tų 50 tūkstančių pusė yra vaikai ir nepilnamečiai, taigi reikia daugiausia dėmesio skirti e, švietimui Mes šios metus skiriame jaunimui. Vis daugiau e, Romų vaikų lanko mokyklas, mes kovojame su e, segregacija. E, kalbant tiek apie pirminį, tiek, tiek pradinį, tiek vidurinę mokyklą, nes pradinėje mokykloje mokosi visi Romų vaikai. Ir pabaigai norėčiau grįžti prie užimtumo klausimo. Reikia daugiau investuoti į užimtumą, reikia siekti pasitikėjimo e, mūsų valstybę ir taip pat reikia nepamiršti būsto galimybių, nes reikia siekti, kad Romų gyventojai turėtų būstą ir galiausiai dėl Romų gyventojų dalyvavimo visuomenėme gyvenime. Jos reikia įtraukti, stengtis nuo pat pradžių ir mes e, turime partnerystės programą su Europos taryba, e, gyvendinami Romų politiką, kad jie aktyviai dalyvautų visuomenės gyvenime. Labai ačiū. Labai ačiū, ponė Marcelino. Tuo tarpu gavau keletą dar papildomų prašymų pasisakyti. Dabar panas Romeo Frans. Mein Name ist Romeo mėly kolegos, aš esu Romeo Franz, aš esu Romų kilmės ir labai džiaugiuosi, kad čia Europos parlamente ar lybė komitete kalbame apie Romų kilmės e, asmenys, taip pat apie nusikimą prieš Romus. Labai gaila, kad ketvirtadienį po pietų tik tai kalbam apie tai, nes ketvirtadienį po pietų parlamento nariai dažniausiai išvyksta ir e, gaila, kad jų čia nėra daug. Taip pat gaila, kad nebuvo užtikrinta galimybė daugiau romų kilmės žmonių dalyvauti e, šiame pokalbėje. Norėčiau pakalbėti apie romų kilmės žmonių gyvenimo sąlygas. Priešiškumas romams neleidžia užtikrinti vienodą prieigą prie švietimo, sveikatos priežiūros, nustikimas prieš romus yra viena stipriausių rasizmo apraiškų Europoje. Mes norime turėti priemonių nukreiptų prieš nustikimą prieš romus ir parengimą strategiją. Kodėl jį neveikia? Todėl, kad žmonės nėra traktuojami vienodai, nėra įtraukiami įvairius procesus žmonės atrodo esantis nuo šalyje tų procesų. Jeigu pažvelgsime į vyriausybę, į Vokietiją, tai Vokietijos vyriausybė nusprendė parengti nacionalinę strategiją integruoti Romus. Nors tai ir nebuvo netgi būtina, nes tyrimai rodo, kad švietimo prasme e, yra didžiulių trūkumų. Tai reiškia, kad įtraukties projektai buvo blokuojami. Jeigu pažvelgsime į Vengriją, skaitant Europos parlamento pranešimą, kuris buvo patvirtintas rugsėjo mėnesį, jis sako, kad Romai neturi galimybės mokytis. Daugelis Romų vaikų vedami į specialias mokyklas dėl to, kad neva jie turi vystimosi sutrikimų. Segregacija reiškia, kad žmonės galima išnaudoti. Galėčiau pateikti daugybę kitų pavyzdžių, bet na, jiems visiems bendra viena. Romų kilmės žmonės netraktuojami rimtai. Nusikimas prieš Romus e, yra nutylimas Jeigu neįtrauksime visų žmonių kaip lygių, e, po 20 metų sėdėsime čia ir kalbėsime vis apie tas pačias problemas. Ačiū, Romeo. Panas Istvan Vaška iš Vengrijos, prašom. Köszönöm szépen a szót, nagy tisztelettel köszöntöm az elnökséget, minden kedves megjelentetés parlamenti Dėkoju pirmininkė, dėkoju taip pat visiems kolegoms. Labadiena visiems. Norėčiau paminėti mm, pagrindinių žmogaus teisų deklaraciją. Joje jau šimtą metų, prieš šimtą metų buvo parašyta, kad nereikia, kad reikia vienodai elgtis su, su visais žmonėmis. Galėčiau paminėti taip pat ir religinį principą, religijos principą. Jeigu mes prisiminę šios du svarbius dalykus, mes e, iš. Mes taip pat turime e, suprasti, ko tikisi iš mūsų Romai. Būtent, kad būtų užtikrintos e, teisės šiuose minėtose srityse. Jeigu Romų vaikai kurie, tarkim, ką tik gimė už 10 arba 20 metų, nebus integruoti. E, jų situacija bus bloga, o juos atvirkščiai reikia žiūrėti kaip į vertybę. 2011 metais būtent Vengrija ėmėsi kitiems valstyb, kitoms valstybėms padedant, ėmėsi pagrindų strategijos Romams. Ir kitos e, valstybės e, turė, turėjo sukurti tokias strategijas buvo patvirtintas pirmasis dokumentas, kuriame buvo įvardinta, kad e, bus bendradarbiaujama su Romais tam, kad būtų galima pagerinti šios didelės mažumos e, situaciją. Šioje strategijoje buvo numatyti pagrindiniai tikslai, žinome, kad, žinoma, kad turime dar daugiau imtis dar daugiau veiksmų ir toliau dėsime visas pastangas. Nuo 2013 metų sugebėjome pasiekti labai gerų rezultatų. Sumažėjo atskirties pavojus, išskirties pavojus. E, atskirties pavojus. E, pavyzdžiui, švietimo srityje buvo pasiekta labai gerų rezultatų. Pagerėjo taip pat e, ir e, įvaizdis, kurį susikūrė patys Romai apie save. Ir tarkim, jeigu darželis arba valgykla nieko nekainuoja, tai yra didelis privalumas visoms romų šeimoms. Uh, nes dažnai būtent daugelis šių šeimų susiduria netgi ir su um, problemomis susijomis su maistu, mytyba. Dėkuoju Priedrak Bakovič iš Slovenijos. Pirmininkė, ponios ir ponai, aš esu iš Slovenijos, esu nacionalinės asamblėjos narys ir tuo pat metu esu ir e, vicepirmininkas. E, Slovenijoje yra 7-10 tūkstančių Romų jų situacija yra reglamentuojama konstitucijos. Taip pat vadovaujamasi Slovenijos Romų bendruomenės aktų, kuris šiuo metu yra peržiūrimas. Nei vienoje kitoje valstybėje narėje tokio konkretaus aktų dar nebuvo paruošta. Jame yra rašoma, kad turi būti ruošiama kasmetinė e, ataskaita. Šiais metais ji buvo paruošta rugsėjo 26 dieną ir jame buvo rašoma, kad valstybinė asamblėje turėtų patvirtinti dokumentą per plenarnę sesiją iki metų pabaigos. Slovenijos e, vyriausybė patvirtino uh, nacionalinę programą, kuri yra skirta Romams iki 2021 metų, siekiant juos įtraukti, vis labiau įtraukti į visuomenę. Mes esame įkūrę komisiją skirtą Romų apsaugai ir esame įkūrę taip pat ir darbo grupę skirtą Romų iššūkiams. Ši grupė paruošė rekomendacijas Aš žinau, kokios problemos kyla Romų visuomeniai. Mums kyla daug iššūkių. Keturi, keturios pagrindinės problemos yra švietimas, darbas, gyvenimo sąlygos ir saugumas. Visi šie e, barai, visos šios rytis yra tarpusavie susijusios. Uh, kovojant su problemomis reikia atsižvelgti ir į bendrą atmosferą ir nuolatos ir, ir reikia nedelsiant imtis įgyvendinimo priemonių. Antraip gali nukentėti ir ateities kartos. Mes turime suformavę problemų sprendimo viziją Slovenijoje. Problemos buvo apibrieštos ir jas apibrėžus yra lengva uh, ieškoti sprendimų. Deja, šiuo metu neturiu pakankamai laiko tam, kad galėčiau pristatyti galimus sprendimus. Galbūt e, turėsiu tokią progą ateityje. Dėkuoju. Julie Ward. Uh, well, first of all, thank you very much to my colleagues. Visų pirma, dėkoju kolegoms parlamente, kad surengėte tikrai svarbę konferenciją. Ir e, kadencijos pradžioje dėjau daug pastangų, siekdama kovoti už visų žmonių teises. Ir itin energingai kovau už Romų teises. Gyvenu regione, kur didžiausia etinė mažuma yra Romų Airijos šiaurinė, kaimiška tokia dalis. Iš tikrųjų, etniškai, etinės didelės įvairovės neturime, bet Romų bendruomenę turime didelį. Ir dirbau um, meno srityje ir vieną tokį projektą mes organizavome su Romų vaikais. Ir realiai mus uh, jie. Uh, Švietė apie savo kultūrą. Iš tikrųjų įdomu. Uh, tai, kad e, visą tai, ką mes darome e, ir šioje srityje dėl tų teisų, dėl kultūros, tai yra ne vien pusis toks veiksmas, ne mes dėl jų kažką darome, bet praturtiname vieni kitus. Mums irgi tai yra svarbu, tai didžiulis jų indėlis. Ir e, jeigu mes ignoruojame Romus, mes nesam tokie, tur, tokie turtingi kaip visuomenė Europoje. Uh, Aš esu iš e, šiaurės vakarų Anglijos ir dabar mūsų istorinis momentas yra labai specifinis, patirime labai daug rasizmo, ksenofobijos, islamofobijos ir, ir daug įvairių kitų neįgiamų mm, e, dalykų. Ir galiu pasakyti, kad 16 birželį referendumo vakarą Romų vaikų grupelė žaidė gatvėje, įprasta kaip ir bet kokie vaikai žaidžia gatvėje, džiaugiasi savo teisę žaisti, kaip tai yra teisė ar ne. O bet jų tėvai taip bijojo dėl jų saugumo, dėl išaugusio rasizmo, kuris tiesiog uh, po visą šalį pasklido ir nuvilnyjo ir, ir, ir, ir dėl spaudos ir Terezos mei viso tokio priešiško kūriamo klimato. Tai iš tikrųjų tėvai mm, liepia vaikam eiti namo. Aš žinau, nes dirbau su jaunimo centrais tuo metu, jie turėjo sukurti naujas erdves bendruomenės centruose, kad mm, tie vaikai galėtų žaisti. Tai aišku, gerai, kad centrai tuos tengi, daro kažką tai, bet visiškai nepriimtina, kad maži vaikai negali žaisti gatvėje, kur jie gyvena saugiai. Aš tiesiog tai norėjau paminėti, nes aš manau, kad tai, kas vyksta Europoje, yra baisus nepakantumas visiems žmonėms, kurie yra kitokie. Ir tą ypatingai matome Romų atveju. Taigi man labai rūpi jaunimo ateitis, su ergos judėjimu dirbo, su kovos su rasizmu jaudimo dirbo teletį. Aš matau, kad įvairių kultūrų atstovai jaunimas susibūrė ir dirba kartu, tai aš manau, kad jeigu mes investuosime į švietimą, kokybišką švietimą visiems ir įtrauksime uh, Romus ir, ir suteiksime jiem erdvės parodyti savo kultūrą, pasidalyti ją su mumis, tai sukursime geresnį pasaulį. Na, per, ačiū, bet norėčiau paprašyti nerodyti blogo pavyzdžio, kaip parlament, Europos parlamento atstovam neviršyti pasisakymą laiko. Iš kokią senį iš kuratijos. Hvala. Veljko Kajtazi, saborski zastupnik 12 nacionalnih manjina, među kojima i romska nacionalna. Aš esu Veljko e, Kajtazi, aš mm, atstovauju mažmoms e, Kroatijos parlamente, tarp tų mažumų yra ir romų mažuma. Pranešimas tikrai manęs nestebina, Tai puikiai atspindi realybę, kurioje gyvena Romų žmonės. Liūdna, bet tai tiesa. Mes girdime ilgus dešimtmečius, kad mes esam tinginiai ir nenorime dirbti būsto švietimo situacija negerėja arba gerėja labai menkai. Romų žmonės mūsų šalyje gyvena turbūt tokiamis sąlygomis, kokios egzistavo gal tik 17 ar 18 amžiuje. Situacija yra baisi. Kai kalbame apie užimtumą, aš norėčiau už, iškelti štai tokį klausimą. Uh, Ar galite įsivaizduoti, kad gyveni nuolatinės ekonominės recesijos a, sąlygomis? Romų vaikas tokias sąlygas patiria nuo pat gimimo iki pat e, mirties senyvame amžiuje kad yra gyvenama nuolatinio ekonominio nuosmukio laikais. Tai iš tikrųjų aš noriu jūsų paklausti, ar turite kokios informacijos apie tai, kiek rekomendacijų, e, rezoliuc, iš, iš, iš rezoliucijos rekomendacijų buvo perimtos valstybių narių ir mm, apsivainikavo konkrečiais projektais. Tai yra, ar yra kažko tai, kas buvo, kokiu tai rezultatų, kokiu tai projektų, kurių nebuvo iki rezoliucijos ir kurie atsirado po rezoliucijos. To... A, po to klausoje. Bet Marija iš Graikijos. Ευχαριστώ θερμά την Επιτροπή για την πρόσκληση για μια τόσο σημαντική. Ačiū pirmininkė, noriu padėkoti Lybė komitetui už kvietimą į tokį labai svarbų posėdį. Buvo minėta diskriminacija, kad romų žmonės patiria diskriminaciją, kad negali normaliai e, dalyvauti visuomenės gyvenime ir patiria daugybę sunkumų. Rom žmonės gyvena baisiomis sąlygomis, e, tos stovyklose, kurios dažniausiai yra miestų pakraščiuose, jie yra marginalizuoti, nustumti į visuomenės pakraščius, jie mm, visiškai, ats, visiškai atskirti gyvena. Todėl reikia, aišku, didžiulės politinės valios, reikia tinkamo strateginio planavimo, reikia tinkamo, aišku, finansavimo ir aktyvaus plačiosios visuomenės indėlio. Todėl norėčiau pritarti tai pastabai, kad mm, ta politika, kuri buvo vykdoma iki šiol dėl Romos socialinės įtraukties, buvo daugiausiai gyvendinama per mm, kovos su skurdu priemonės, bet man atrodo, kad tai yra klaida. Iš savo patirties aš sakyčiau taip, beje, aš jau dešimt metų dirbu e, šią srityje, tai aš sakyčiau, kad visų pirma, ko trūksta, tai yra visapusiško, kompleksiško požiūrio nuo centrinės valdžios iki vietos valdžios, kad būtų aiškus, aiški strategija. Kiekviena valstybė tu turi turėti strategiją nuo nacionalinio iki pat vietos lygmens. Ir tai tikrai labai svarbu, nes būtent vietos lygmenių didžioji dalis diskriminacijos ir vyksta ir, ir būtent čia mes turime sutelkti dėmesį ir kovoti su tuo priešišku nusiteikimu prieš Romus. Bet to aš noriu pasakyti, kad metinės ataskaitos yra labai svarbios jos parodo, ar europiniai projektai realiai pasiekia tuos tikruosius naudos gavėjus žmonės realiai gauna naudos, tai, tai yra tie žmonės, kurie turi būti naudos gavėjai, ar mm, tie projektai naudingi tik tai tarpininkam. Ir aš manau, kad svarbiausia būtų tai, kas čia buvo minima, aš gal neatsimenu tikslaus pavadinimo, bet tiesos ir susitaikymo komitetai berots, iš tikrųjų labai svarbu kalbėti apie tai, kas yra tokių reiškinių priežastis, jas reikia išsiaiškinti. Ir mano šalyje, pavyzdžiui, buvo sukurtas sekretariatas kovoti su tuo reiškiniu ir dabar mes aiškiai matome, kad daug geriau galime stebėti visą situaciją. Tai aš manau, reiktų dirbti tą kryptimį. Koordinavimas, tinkamos strategijos, valdžios institucijų mobilizavimas, visą tai, manau, duotų geresnių rezultatų ateityje. Ačiū, Intereryti. Iva Matisova iš Čekijos prašė. <laughs> Dobrý den, vážené dámy a pánové. E, zastupuji tady Komisi pro rodinu a národnostní menšiny. Labą dieną, ponios ir ponai. Aš esu iš šeimos ir mažumų komiteto Čekijos Respublikos parlamente. Norėčiau daugiau sužinoti apie kitų valstybių gerą patirtį iš kitų kai kalbam apie Romų ir kitų mažumų įtraukti. Žinome, ant antiromiškas nusteikimas yra kažkas ne, šis bei tai tas negero ir reikia tai aiškinti žmonėms ir su to kovoti. Kita vertus, aš manau, kad būtina atsižvelgti ir istoriją ir pamatinės priešiško nusteikimo prieš Romus priežastis. Reikia kovoti su tomis priežastimis. Reikia rasti supratimą visose mūsų gyvenimo srityse. Taip pat reikėtų paminėti ir kalbos klausimą. Mums reikia suprasti vieniems, vieniems kitus. Kartais Romai nekalba šalies, kurioje gyvena kalba bet aš tikrai nepažįstu daug žmonių, kurie mokėtų romų kalbą. Aš manau, kad tai yra svarbu komunikacijai. Galima būtų kalbėti galbūt apie mokyklos mokyklinius vadovėlius e, vietos kalba ir romų kalba, kad romai galėtų plačiau dalyvauti bendruomenės gyvenime. Na ir aš turiu tokį klausimą. Ar žinote, kiek e, kitų, kitos, kitokios kilmės žmonių kalba romų kalba. Nes žmonės kalbantis romų kalba, kalba būtų labiau primtini romų bendruomeniai ir tuomet e, sėkmės atveju būtų daugiau. Svarbu ne tik renkti strategiją ir komisijas, mums reikia labiau traukti konkrečius žmonės, kurie dirba tą darbą. Ačiū, tai labai, ko gero, aktuolus klausimas. Tikiuosi, kad kas nors į jį atsakys. Na, o dabar aš paskutinės rašė. Aš gerai prisimenu, kad turėjome ilgą ir emocingą diskusiją Europos parlamente E, kuomet argumentavome, kad reikia nacionalinių programų integruotų Romus. Tai buvo po to skandalo Prancūzijoje, kuomet Romai, neturintys prancūziško paso, buvo išvaryti e, tiesiog visi, neanalizuojant atskirų atvejų. Ir tai dėl to kilo ES skandalas, dėl to, kaip vyriausybė ėmėsi šio reikalo visai negalvodama apie individualias teisės, apie individualų požiūrį. Dėl to parlamentas, komisija ir taryba sutarė intensyvinti Romų integraciją. Ir aš norėčiau grįžti prie klausimą, kurį iškėlė Romeo Fransas, kad e, federalinė vyriausybė Vokietijoje nusprendė nerenkti e, nacionalinės strategijos Romų integravimui. Ir norėčiau šį klausimą perduoti ponui Mek. Gal galėtumėte atsakyti į šį klausimą, tai ar tai buvo iš tikrųjų ir kodėl nebuvo rengiama ta strategija ir jūsų nuomonė tai buvo teisingas kelias. Ir dar kitas klausimas, kurį norėčiau uždėti duoti visiems e, ekspertams. Nors jūs, ponė Mak, istoriškai apžvelgėte situaciją ir palyginote tai, kaip nacijai elgėsi su žydais, su elgėsiu su romais ir sinti. Tačiau kodėl šiandieninėje visuomenėje mes ne pasmerkėme priešiško čikonams požiūrio, kaip pasmerkėme na, e, nacizmą. Taigi dabar grįžtu prie mūsų ekspertų, galbūt galėtume pradėti nuo Saraja Post ir po to, to pačia tvarka kaip ir iš pradžių. Ačiū, ponia pirmininkė. Norėčiau šiek tiek pakomentuoti jūsų pasisakymą. Manau, kad švietimas yra labai svarbi priemonė sėkmingai integruojant romus. Bet čia yra dviejopas tas švietimas. Ne romų visuomenė turėtų turbūt e, pasimokyti apie jų istoriją ir e, kultūrinį paveldą tiek romų, tiek neromų, nes šimtmečius Romai daugumai mūsų Europos šalių gyvena. Ir yra bendro istorinio ir kultūrinio paveldo. Taip pat e, mūsų piliečiams trūksta žinių apie prastą, blogą Romų patirtį, jų istoriją, kiek jie kentėjo bėgant amžius ir dar kenčia šiandien. Taigi švietimo reikia abiems pusėms. Švietimas labai svarbus, kuriant pasitikėjimą, nes jeigu patiri atskirti, jeigu esi mažuma ir e, esi blogos, turi blogos patirties, amžių amžius kaip e, kad Romo atžvilgių, nelengva pradėti tikėti ir pasitikėti, kad e, kitų daromi tau projektai turės gerą rezultatą jau nuo pat pradžių, nuo projektų kūrimo reikia įtraukti Romus. Todėl aš skatinu susitaikymo komitetus kurti visose šalise. Tai padarėme Švedijoje, parašėme Baltąją knygą, knygą kuri įrašė nuo praeito amžiaus iki 2000-ųjų situaciją. Parengėme vadovėlį ir moksleiviams jaunesnio amžiams, kad būtų jiems suprantama, kodėl situacija yra tokia, kokia ji yra. Kaip čia yra, kad civilizuotoje, turtingoje visuomenėje vis dar turime apie 12 milijonų žmonių, kurie gyvena taip. Taigi svarbu suprasti istoriją, svarbu išvalyti tą istoriją, pripažinti ir tai ir atverti naują lygybės skyrių. E, kai dėl pranešimo e, padėjome ten keletą egzempliorių, 12 puslapių sudaro rekomendacijos ir pasiūlymai. Nuo ko viskas prasidėjo? Labai trumpai. Aš buvau aktyvi iki 40 metų niekad nebuvo įmanoma kalbėti apie priešiškumą Romams kaip rasizmą. Visą laiką tai buvo vertinama kaip socialinė problema. Kodėl? Niekas nenorėjo pripažinti priešiškumo Romams. O tai yra pamatinė priežastis. 2015 metais patvirtins pirmą rezoliuciją. 15 metų balandžio mėnesį buvo pripažįst, pripažinta ta problema. Ir nuo tada visos ES institucijos naudoja šią apibrėžtį ir tokį supratimą taip taiko, kad tai yra visų kitų socialinių problemų priežastis. Taigi tai buvo pradžia. Toje pačioje rezoliucijoje mes pripažįstame ir Romų holokaustą. Taigi pradėjome lietai, bet buvo labai svarbu sukurti platformą, kad būtų pripažinta ta specifinė rasizmo forma. Kuo greičiau ją pripažinsime, tuo lengviau bus tai išspręsti. Dėl klausimo apie kalbą, ne, nemanau, kad yra daug neromų, kurie kalbėtų romų kalba. Tai man atrodo keista ir man atrodo, kad šalies nesėkmė, jeigu romai nemoka šalies kalbos. Tai gali būti dėl segreguotų klasių, tai gali būti ir dėl segreguotų gyvenimo, gyvenamųjų vietų, jeigu nesiįtrauktas, jeigu kalbės su manimi, aš negalė, nekalbėsiu graikiškai, jeigu esu atskirta. Aš e, tai vertinu kaip perimą prie kito kalbėtojo ponas Dematrokopolas iš Pagrindinių teisų agentūros. Prašom pabandyti atsakyti į klausimus, kurie jūsų manimų buvo skirti jums. Pabandysiu labai trumpai pasisakyti. Labai dažnai darbas Romų įtraukties klausimų vykdomas ar e, vertinamas kaip filantropinis darbas. Tai yra skurdus žmonės, jie kentėjo, turime jiems padėti. Mes esame krikščionis, mūsų religija sako, reikia kitiems padėti. Žinoma, tai pagirtina ir labai gerai, tačiau turime nepamiršti, kad kalba apie vyriausybių darbą. Jos yra pasirašiusios e, tarptautinius dokumentus ir yra įsipareigojusius vienodai traktuoti visus piliečius, nepriklausomai ar tai vyrai ar moteris, nepriklausomai nuo jų religijos, negalios ir panašiai. Ir e, čia dabar perėjusiu prie agentūros darbo mūsų domenų ir neseniai, lapkričio pabaigoje, pabaigoje e, paskelbsime ataskaitą apie, tai, apie e, juodaodžius Europos Sąjungoje, bet jums patinka ar nepatinka, bet iš kurių odos spalva daug ką lemia Europos Sąjungoje. Tai tokia yra tikrovė, ji liečia tiek juodaodžius Europos Sąjungoje ir Romus, visus, kurie atrodo kitaip. Ta problema siejasi su tarp karinių metų ir antrojo pasaulinio karo košmarais, bet turime su tą situaciją uh, susipažinti, nes jį mus liečia. Ačiū toliau, panas Mak. Ačiū, iš tikrųjų, Vokietija turi integruotų priemonių. Mūsų organizacija gana kritikavo vyriausybę, kurie parengė e, socialinę ekonominės prieš skurdą nukreiptą strategiją be Romų. E, kodėl žmonės, kurie gyvena amžių amžius, turėtų būti vertinama kaip žmonės, kuriuos reikia integruoti. Na, į tą kritiką buvo atsižvelgta ir buvo žengtas didelis žingsnis kovojant su priešiškumu priešomus, diskutuoti ir žvelgti ne vien į Romus, bet ir visą visuomenę ir turime pripažinti, kad visada buvo pasipriešinimo iš Sinti ir Romų kuomet atsirado priešiškumo Romams reiškinio pripažinimas po holokausto. Kartais vyriausybė sauka, kad ši problema priklauso tam departamentui, ta kitam ir nėra politinės valios, kad turime žvelgti į visą vaizdą. Ir dabar mes kalbame su vyriausybė siekiant užtikrinti, kad vyriausybė imtosi vadovaujančio vaidmens per 20 metų pirmininkavimą. Ir čia mes turime imti šio reikalo kartu. Antras klausimas, kodėl yra to, tiek nusikimo prieš šomus visuomenėje, kodėl nėra sankcijų, nėra pasipiktinimo ir reakcijos. Tai socialiai priimtina atrodo. Atrodo, kad mes visi ir jūs čia vaidiname svarbu vaidmenį, nes negalima to laikyti tiesiog ministerijoms priklausančių klausimų ar techniniais projektais. Mums reikia naujos politinės valios ir diskurso, kad būtų žvelgiama ne tik Romus, bet ir visa visuomenė, visos visuomenės atsakomybė. Bent jau Vokietijoje mes siekime sukurti konsensusą tarp demokratinių partijų, kad pakeistume paradigmą, kad būtų vykdoma, būtų diskursas, kad būtų smerkiamas priešiškumas Romams. Ir greitai turėsime ir e, ekspertą komisiją darbui su Romų klausimu. Ir taip pat reikia, e, matome, kad ir nacionaliniuose parlamentuose atsiranda e, vis daugiau Romų nacionaliniuose parlamentuose. Ačiū, ponas Hammerberg. Paskutinis šios diskusijos dalyvis. Aš sutinku su to, kas pasakyta, bet vis tiek yra labai, labai mažai Romų parlamentarų Europoje ir jie nepakankamai atstovaujami palyginti su jų bendruomenių dydžiu įvairiose šalise. Vienas svarbus įvykis, pokytis įvyko čia Bruselėje, pradėjus diskusiją e, nuo situacijos, kuomet įvardėjome problemas dėl švietimo, būsto, sveikatos priežiūros, darbo, kaip socialinė problema jie buvo įvardėjama. Aišku, čia yra socialinių problemų, bet kas atsispindi dabar šiame posėdėje, kad mes kalbame apie šių problemų priežastis, tai yra priešiškumą Romams. Ir yra būtina veiksmingiau šviesti ir informuoti žmonės, apie ką čia kalbame. Kalbame apie Romų kultūrą, Romų teisės. Tai yra viena iš tų išvadų, kurią e, pasieks įvairių šalių parlamentus. Kodėl šiandien tiek daug veikiama e, kovojant su antisemitizmu, bet per mažai su antiromiškumu? Aš manau, kad priežastis yra dėl to, kad e, Romų gyventojai yra, gyvena priespaudoje tiesiog ir jiems sunku organizuotis e, skirtingai negu žydų bendruomeniai, kurie pavyko tai padaryti. Trūksta supratimo, tai yra iš dalies dėl daugumos gyventojų požiūrio. Ir kai kalbama apie Romų problemą ar čigonų problemą, tai manau, kad pirmiausia reikia gal įvardyti, kas yra problema. Čia yra daugumos gyventojų reakcija į Romus yra problema. Aišku, yra problemų į Romų pusėje, bet e, didžiausia problema yra daugumos gyventojų reakcija į Romus. Kai tai suprasime, galbūt žengsime į priekį. Labai ačiū. Labai galinga pirmosios diskusijos dalies pabaiga. Dabar pasikeis svečiai prie stalo. Noriu padėkoti pirmosios diskusijos dalyviams. Pratesime po kelių minučių e, pradėdami antrąją dalį. Jeigu norite kalbėti, prašom užpildyti mėlyną į lapą. kas vėliau pateikė rausvą e, formą, mes jums suteiksime žodį kaip pirmąjį per antroje diskusijoje. Ir netrukus pratesime. Okay, I do understand it's Thursday afternoon and we're not going to go a minute. Na, ketvirtadienio popietė, suprantu, kokią situaciją, tikrai net, nereikėtų uždelsti posėdžio. Po 18 valandos ir aš suprantu, kad yra žmonių, kurie nori ir parūkyti, bet dėje tenka pratesti posėdį. Perėsiu prie antros posėdžio dalies. Uh, E, kuri pirmoji tema yra e, Romų integracijos strategijos e, didinimas. Mes diskutuosime apie sprendimus, kurių reikia integracijos didinimui. E, kaip taip rašta ir rezoliucijoje, kuri buvo patvirta prieš metus, Libė komitetas pradėjo tyrimą šią temą. Ji bus įtraukta į mūsų ateities darbą. Tyrimų prezentacija, preliminarių tyrimų prezentacija bus paskelbta šiais metais. Ji bus paremta taip pat ir mūsų diskusijomis. Uh, Prieš suteikdama žodį kitiems kalbėtojams aš norėčiau priminti, kaip mes organizuojame darbą. Jau gavau ketu, kelias mėlynasias e, formas. Uh, Jeigu jūs norite kalbė, pasisakyti, tai aš turiu menį nacionalinių parlamentų atstovus, jūs galite užpildyti tą mėlynąją formą, o Europos parlamento nariai tiesiog paprašo žodžio įprastinę tvarką ir kalbėsime pasikeisdami e, vieni parlament, nacionalinių parlamentų nariai ir Europos parlamento nariai. E, Vėliau informuosiu apie tai, kiek minučių galėsite kalbėti, bet 16 val. posėdis baigsis. Dabar norėčiau jums pristatyti ponę Liną Vosiliutę. Ji yra vyriausiai tyrėja Europos politikos studijų centre e, Briuselyje. Ji taip pat yra viena iš tyrimų kurį užsakė, kuriuos, už, kurį, kurį užsakė Europos parlamentas autorė. Pone Vosiliūtė, jūs galite, ponia Vosiliūtė, jūs galite kalbėti 10 minučių. Prašau. We'll have a PowerPoint presentation, so it will be right. Dėkuoju, aš turiu taip pat ir PowerPoint prezentaciją. Grįžkite vieną skaidrę atgal. Visų pirma, norėčiau padėkoti už tai, kad e, mus pakvietėte, e, mane pakvietėte šį renginį ir už tai, kad e, paprašėte šio tyrimo. Dėkoju taip pat ir už tai, kad generalinis direktoratas pasirūpino mumis. Tyrimas jau buvo pradėtas. Matote laiko terminus, mes turime laiko iki lapkričio. Uh, tyrimui užbaigti, tai mm, buvo deda, dedami, dedamos multidisciplininės, daugdisciplininės pastangos. Mes apėmėme septynias, įtraukėme septynias valstybės narės ir analizuojame patirtį nacionaliniu lygiu. Taip pat susisiekėme su nacionalinėmis ministerijomis ir piliečių visuomenė tam, kad išsiaiškintume, kas jau buvo nuveikta ir kas yra planuojama daryti ateityje. Toliau. Kaip matote, mechanizmą mechan, Šiuo metu mechanizmas susideda iš socialinės ekonominės išskirties. Ankstesnėje posėdžio dalyje buvo minėta, kad paprastai Romos, e, vidutiniškai Romos, e, Romai miršta 17 metų anksčiau negu kiti ir net, dažnai neturi ir gerimo vandens ir kitų, kitų patogumų. Šiuo metu jie taip pat yra per mažai politiškai atstovaujami ir e, susiduria su priešiškumu romams ir institucinė diskriminacija. Nors buvo skirta 19 e, milijardų eurų e, labiausiai marginalizuotoms bendruomenėms Europoje, vis dėlto e, e, FRA agentūra nurodė, kad kartais netgi buvo žengti žingsnį atgal, vis daug, daugiau kilo, daugiau buvo susidurta su neapykanta skatinančia kalba. Taigi, rasizmas e, išliko ir socialiniai akceptacijai taip pat kyla iššūkis. Taigi, galvodami apie ateitį ir apie Romų integracijos strategijos didinimą, gilinimą e, ir kovą su priešiškumu Romais, mes galvojame apie penkias rytis. Visų pirma, galvojame apie lygybę ir nediskriminaciją reikėtų geresnės valdysenos, reikėtų vienodai elgtis su visais Romais, su visais žmonėmis, nepriklausomai nuo juotinės kilmės. Taip pat antra, reikėtų pasitikėjimo ir taikinimo, remiantis taip pat ir Europos parlamento rezoliuciją, reikėtų pripažinti e, histori, histori, istorinį reiškinį e, susijusį su priešiškumu Romams. Taip pat Mm, valstybės mm, viršenybė. Dar viena svarbi tema institucinė, institucinė, institucinė diskriminacija Romams vis dar kyla. Taip pat e, Rom, Romos e, politinis dalyvavimas. Ir būtina užtikrinti, kad jie taip pat atstovautų savo ir būtų įgalinti. Jau buvo imtasi sprendimų šioje srityje ir ateityje Romų savestavavimas ir e, įganimas turėtų būti dar labiau, dar rimčiau vertinami. Na ir dar vienas rytis, į kurią mes atsižvelgėme, buvo Romų įtraukimo planai. Kaip jau buvo minėta, reikėtų plačiau apimančio holistinio požiūrio į Romus vietoje, taikomo vietoje. Taigi, kodėl kyla iššūkiai susijęs su teisės viršenybė? Šiuo metu trūksta priemonių, kuriomis naudojantis būtų galima nustatyti, kuomet yra pažeidinėjami pagrindiniai romų, pagrindinės romų teisės. ir šių atvejų vis daugėja. ES teisės valstybės mechanizmas galėtų susijęti tam tikrus atvejus, pasikartojančius atvejus ir stiprinti stebėjimą bei vertinimo mechanizmus, remiantis e, pagrindinėmis teisė, pagrindinių teisių ir e, teisinės valstybės teisės aktais. Čia matote, kaip kokia yra situacija nesilaikymo srityje. būtina kovoti su pažeidimais, Romų teisų pažeidimais, remiantis šiomis priemonėmis. Toliau kalbant apie tiesą ir e, staikinimą, reikėtų pasakyti, kad e, valstybės narėse dar nėra pakankamai suprantama, ką reiškia priešiškumas Romams. Reikia užtikrinti jiems priega prie teisingumo. Jie turėtų turėti e, teisinius ir kitokius e, instrumentus, galėtų jais naudotis ir turėtų būti užtikrinamas ir teisingumo atkūrimas. Taikinimo ir tiesos ir te, teikinimo komisijos galėtų prisidėti prie šio proceso. Europos parlamentas galėtų įkurti savo tyrimo organą ir būtų galima naudotis kitų dialogų, kuris yra sukurtas komisijoje. Dar šiuo metu diskutuojama apie tai, kaip turėtų vykti šis procesas, bet galimybių yra galima remtis Švedijos arba Vokietijos patirtimi. Tai yra pavyzdžiai, kuriais gali remtis kitos valstybės narės, nes šiuose valstybėse mažėja priešiškumo Romams. Toliau kalbant apie Romų dalyvavimą. Buvo sukurtos kai kurios uh, Romų dalyvavimo struktūros, bet e, e, Romų piliečių visuomenė galėtų vaidinti didesnį vaidmenį, geriau stebint ir gyvendinant vietos veiksmus. Taip pat e, Romų saviorganizacijos galėtų būti aktyviau naudojamos tam, kad būtų galima finansuoti mažo masto bendruomenės iniciatyvas, kovojant su skurdu ir taip toliau. Tokie mūsų pagrindiniai mūsų tyrimo elementai. Mūsų pranešimas bus pabaigtas iki lapkričio pabaigos. Jeigu būtų kokių nors klausimų, aš mielai juos atsakysiu. Dėkoju. Mai uh, ačiū. Dabar perėsime prie mm, paskutinė prele... Po to perėsime priklausimą atsakymo, dabar ponas Klot Han, mm, e, pabėgėlių teisų komisaro Brastovas, kalbės apie e, priemonės po 2010 metų. Jums taip pat 10 minučių. Thank you, Madam Chair. Ačiū pirmininkė. Labai ačiū kolegoms už tai, kad ir toliau esate šiame posėdėje. Aš norėčiau iš mūsų požiūrio taško galbūt pakartoti tai, ką prelegentai jau sakė. Aš gal kai ką ir naujo pasakysiu. Seksus nesikartoti, bet vis tik tai aš manau, kad svarbu būtų prisijungti prie to bendro konsensuso, kurį čia girdžiu ir manau, ir jungtinių tautų balsas čia irgi labai svarbus. Taigi dėl laiko tarp vidurio pežiūros. Uh, uh, mes irgi turime tuos pačius duomenis kaip ir jūs, ypač FRA duomenis, tai yra tokie pirmieji palyginamiai duomenis 2011-2016 metų laikotarpis yra apžvelgtas, vertinant, kai, kai, kas vyksta ES, kaip įgyvenamos politikos priemonės Romo atžvilgių, kas yra skirta ir mes darom išvadą, kad kai kurios valstybės narės ar kai kurios vietos galbūt gali pasidžiaugti tam tikrų mm, pozityv, kuris pozityviai pasiekimais, pavyzdžiui, didesnis vaikų įtraukimas į švietimą ir ar kažkokios kitos gal sritis, bet yra ir nemažai neigiamų, aišku, dalykų, ką, kas pastebima, tai yra, kad, pavyzdžiui, segregacija, segregacija ryškėja mm, ir, ir ta situacija blogėja, e, vertinant 11-16 metų laikotarpį. Na, galbūt e, tai nėra kažkas, e, ko nebuvo galima prognozuoti, realiai tikriausiai tai. Uh, akivaizdu, kad kadangi Romų bendruomenė stengiasi kažkaip tai pasistumėti link visuomenės, labiau dalyvauti švietime, tai aišku, atitinkamai ir plačiai visuomenė reaguoja tokiu gal postumė atgal. Tai mes galvome, kad reikia ir, ir tolesnės strategijos laikotarpio 2010 metų Mm, palyginti, pratesiant tai, kas yra daroma su dabartinė strategija ir panašu, kad yra tam tikro pagreičio, kas yra gerai, bet mes norime akcentuoti, kad e, iš tikrųjų reikia tą mm, visą politiką dėl Romų įtraukties pratesti, vykti toliau. Uh, ir būtent ypatinga dėmesį skiriant segregacijos mažinimui ir kovai su priešiškų nusistatymu prieš čikonus. Mes taip pat galvojame, kad tai, tie skaičiai rodo, kad uh, daugiau finansinėje programoje po 2020 metų irgi reikia daugiau dėmesio daugiau, nu, skirti kovai su priešišku nusitikimu prieš įgonus, kai kas jau yra galbūt ir, ir, ir geri, geri tokie mm, mm, pasikeitimai, turint omenyje, aišku, bendrą apkarpimų klimatą visgi yra irgi ir gerų dalykų, tačiau tai, kas komisijos pasiūlyme yra pateikta, nėra taip detalu ir, ir tvirta, kaip dabartin, palyginti su tuo, kas yra dabartinėme planetai. O mes galvojame, kad iš tikrųjų reikia daug daugiau pastangų, turi būti daug didesnis akcentavimas, kad reikalinga didesnė kova su priešiškų nusiteikimu prieš įgonus ir valstybės narės turi parengti duomenis. Bendrai dėl to, kokia yra situacija, kaip stengiamas yra tuos žmonės integruoti į visuomenę per artimiausių mėnesių diskusijas, manau, gal reikėtų iš tikrųjų daugiau dėmesio skirti būtent šiems klausimams, kad jie geriau įsitvirtintų atitinkamuose reglamentuose dėl SF, dėl regionės plėtros fondo. Ir antras dalykas, mes tikrai prisijungėme prie tų kolegų, kurie kalbėjo, kad reikia tiesos ir susitaikymo komisijų iš tikrųjų ir ką panas Rapos sakė ir ką kolega iš Vokietijos sakė. Tokios komisijos yra puikus mechanizmas e, kovoti su tikrai įsišaknyjusiais stereotipais, mm, nesusipratimais, platesnio supratimo visuomenė nebuvimu, kokiu kas yra, kokia yra tikro situacija, iš tikrųjų tai skatina dar didesnį teisių paminimą ir didesnį, didesnį atskirtį nuo visuomenės. Tai Švedijos pavyzdys rodo, kad tai tikrai puikiai veikia ir, ir galima, tikrai būtų gerai dirbti būtent tą linkme, kovojant su visuomenės uh, Mm, menku žinojimu tokių problemų, sprendžiant, būtent didinant visuomenės informatumą nacionaliniu lygmeniu, tai būtų labai svarbu ir mes galvojame artimiausi 12 mėnesių būtų labai svarbus užtikrinti pagreitį valstybių narių lygmeniu, kad kai tik tai bus nauja komisija jau, mm, kitais metais suformuota, kad jau iš karto galima būtų imtis e, darbo, pasakant, štai žiūrėkite, komisijos yra toks darbas, konsensusas yra, imkimės darbo. Tai, tai aš trumpai tik tai apie tuos pirmus dalykus kalbėjau, kadangi viskas jau prelegento aptarta, aš tik norėjau išsakyti mūsų pritarimo. O dabar jau aš kai kurias detalės dar pridurčiau papildomai. Mm, mus labai liūdina komisijos e, prezentacija Europos tarybos e, ataskaita šią savaitę paskelbta, kad 80 procentų iš valstybių narių išvarytų asmenų į Serbiją yra Romų asmenys yra balsų, kurie nori įteikti mums, kad tai yra kažkoks tai galbūt, um, na, teisinė prasme kažkoks netyčia įvykęs toksai uh, atvejis, kažkas netyčia atsitiko taip, bet tikrai taip nėra kuomet asmuo yra išplėšiamas iš visuomenės, išvaromas į kitą valstybę, tai yra iš esmės sukrečiantis, žlugdantis aktas. Ir čia tikrai toks darbas, nepas, tok, toks veiksmas nepaskatins žmogaus integravimo į visuomenę, įtraukimo e, socialinio. Ir mes tikrai puikiai žinome apie tokius atvejus, kad tai yra ne žmonės, kurie vakar atvyko, visuomenė. dažniausiai tai yra asmenys, kurie jau yra gimę ir užaugę Vokietijoje, Austrijoje ir, ir kitur. Ir jie buvo priversti išvykti į Bosnę, Serbiją, Kosovą iš esmės tai labai žlugdantis veiksmas patį asmenį, jo šeimą, bet tai lygiai taip pat uh, ypatingai sukrečia tas šalis kandidatės ir parodo visiškai blogą pavyzdį. Žiūrėkite, mūsų valstybės nesugeba susitvarkyti su tokiais reikalais, nors e, tokių žmonių skaičius yra mikroskopinis, o jūs turite susitvarkyti su jais. Tai vien, per vieną kanalą šalims kandidatėms yra transliuojama, kad jūs turite integruoti romų žmonės, jums yra teikiamas finansavimas, priemonės ir taip toliau, bet greitima, greitimų kanalu, kas kokia žinia yra transliuojama, mes nesugebam susitvarkyti su tais reikalais. Jums čia numetam viską. O europinių lygmenių turime aiškiai parodyti, kad tikrai a, i, iš išvarimas ne, yra nesprendimas, žmogų, žmonių išmetimas iš vienos šalies į kitą nesprendimas. Ir mes uh, nuo, nuo pat pradžių uh, Slovakijoje Botvo 13 metais policijos didžiulį reidą stebėjome ir ombudsmenas nustatė, kad uh, 16 policijos pareigūnų, kurie dalyvavo tame reidė, įvykdė rimtus žmogaus teisų pažeidimus. Policija e, pradėjo tyrimą, dviejus metus jis tęsėsi ir po to buvo nutrauktas be jokių kaltinimų policijos pareigūnams. O jau nuo praeitų metų liudytojai yra kaltinami įvairiausiais nusikaltimais, pažeidimais, melagingais parodymais ir taip toliau. Prasidėjo tokie kaltinimai. Taigi čia eina kalba apie rasinę diskriminaciją, apie policijos e, pažeidimus pilietinės, e, pilietinių laisvių erdvės susitraukimą, pilietinių laisvių aktyvistų persekėjimą ir taip toliau Mes norime, kad būtų padėtas taškas tokiame persekiojime, tikrai taip negali būti. Negali būti persekiojami žmonės, kurie išdryso kažką pasakyti, kažką, kas nepatiko policijai. Atėjo laikas Čekijai ir Slovakijai pripažinti tai, kas įvyko. Ir, uh, kompensuoti, užtikrinti, kad būtų kompensacijos Romų moteriams už priversinį realizaciją. Ir iš tikrųjų, nuo 77 metų e, disidentų grupė Hartė 77 pradėjo um, garsiai kalbėti apie tokius pažeidimus, taigi e, jau seniai e, apie tai žinoma ir, ir turi būti kažkas jau padaryta. Iš tikrųjų. Gana tipiška, kaip iš išorės e, atvykę e, prelegentai e, konkrečiai vardė problemas valstybės narėse, o mūsų vidaus žmonės bando apeiti tas štres temas. Noriu padėkoti Jums. Toliau Lena Jovanovič. Mano užrašai sako, kad ji yra pilietinės visuomenės balsas gana skambiai pasakyta. Bet, aišku, svarbu, kad pilietinė visuomenė čia pasisakytų taip pat, nes jūs vaidinate svarbu vaidmenį, integruojant Romus. Jūs atstovaujate ergo tinklą ir pristatysite geriausią patirtį iš NVO patirties, kuri turi europinės patirties. Taigi jums 10 minučių. Prašom. Labai ačiū. Norėčiau nu, iš karto pasakyti, kad atsiprašau, kad ergo tinklo direktorius netvyko čia. Direktorė, ponė Gabriela Hrabanova, šiuo metu yra labai svarbioje misijoje Ukrainoje kur mes norime geriau suprasti, kaip padėti Ukrainos romams, kurie kenčia nuo smurto ir neapykantos nusikaltimų. Taigi aš pabandysiu, kiek galėdama geriau atstovauti mūsų e, organizaciją ir kitas politinės visuomenės e, organizacijas. Iš karto noriu pasakyti, kad e, jūs labai atsargiai vartojate geriausios patirties savoką. Aš sąžingai pasakysiu, mes netikime, kad mes esame geriausi, bet pakalbėsiu apie tris iniciatyvas, kurios mūsų nuomonė gali būti apibūdintos kaip daug žadančios, bet nežinome, koks dar bus ilgalaikis jų poveikis ir gal, gal, galutinis rezultatas iš šių iniciatyvų. Many... Ergo tinklas e, kovoja su priešiškumu Romams jau daugelį metų. Ir norėčiau papasakoti apie poreikius, kuriuos mes esame identifikavę arba konkrečiau e, pilietinės veikėjų nustatytas spragas e, institucinio atsako prasme, kovojant su nu, priešiškumo Romams nacionaliniu lygmeniu. Kai sakau nacionalinis lygmuo, tai aš turiu pasakyti, kad mes dirbame su pilietinės visuomenės organizacijomis įvairiose valstybės narėse ir Vakarų Balkanuose po to, kaip papasakosit apie tas spragas, kurias mes identifikuojame, norėčiau pasidalyti keliomis rekomendacijomis, remiantis mūsų įgytomis žiniomis. Bet prieš pradedant konkrečiau kalbėti, norėčiau paaiškinti, iš kur mes gauname visą tą informaciją. ir e, tai bus susijęs su tomis iniciatyvomis. Vienas projektas yra bendra e, iniciatyva įgalinti e, Romų visuomenę Vakarų Balkanuose ir Turkijoje. Čia padeda komisijos departamentai ir Albanijos organizacija. Mes bendradavome su Romų visuomenės koalicijomis iš šešių Vakarų Balkanų šalių ir Turkijos. Kita iniciatyva kurią turėčiau paminėti, yra e, Romų pilietinis monitoringas. Pavadinimas iš tikrųjų ilgas, bet e, tais trimis žodžiais galime rasti šią iniciatyvą e, internete. Šiai iniciatyvai vadovauja komisijos teisingumo departamentas. Per šį projektą mes dirbame su 90 pilietinės visuomenės organizacijų ar ekspertų iš 27 valstybių narių. Šioms dviems iniciatyvoms bendra, bendra viena veikla, kurią atlieka pilietinė visuomenė, tai yra pranešimai apie priešiškumą Romams ir kova su Romais. Tai yra, ši veikla yra abiejų projektų dalis. Be to, trečioji iniciatyva, kurią norėčiau paminėti, yra ne projektas, o labiau neformalus dalykas. Jis yra mums svarbus, nes mes manome, kad reikia kurti koalicijas Europos lygmenių. Tai yra alijansas kovoti su priešiškumu Romams. Čia yra ergo e, tinklas, Vokietijos organizacija ir Europos centras nukreiptas prieš e, priešiškumą Romams. Alijansas e, paskelbė referencinį dokumentą, nes alijanso nariai suprato, kad labai svarbu parengti apibriežti, kas yra priešiškumas Romams, kad geriau suprastume tą reiškinį ir informuoti apie vyras šio reiškinio pusės ir apraiškas. Tai yra svarbu, nes šis dokument, šį dokumentą remia, remia daug pilietinės visuomenės organizacijų, kurios supranta, kad pats laikas praturtinti mūsų požiūrį kad geriau suprastume problemą. E, kaip pilietinė visuomenė traktuoja e, Romus. Toliau, ko reikėtų, ką mano pilietinė visuomenė pirmiausia. Istoriškai priešiškumas Romams yra pripažįstamas e, pilietinės visuomenės ir institucinių veikėjų, bet labai daug institucijų nepripažįsta ir nesupranta priešiškumo romams apskritai. Be to yra spragų ne tik e, suprantant ir pripažįstant šį reiškinį, bet taip pat dėl to, kad trūksta institucinių struktūrų ar pajėgumų ar e, institucinių veiksmų kovoti su priešiškumu romams. Aišku, šios problemos yra susijusios, jeigu uh, subjektai nesupranta, kas yra priešiškumas Romams ir nepripažįsta šio reiškinio, tai aišku negali ir kovoti su juo iš savo pozicijų. Be to, trūksta aiškaus pripažinimo, kad egzistuoja šis reiškinys, dėl to neįmanoma sukurti konkrečius rodiklius. Tuomet neįmanoma ir skirti išteklių kovoti su šio reiškiniu. Be to, kadangi aiškiai nepripažįstamas priešiškumas Romams, dėl to institucijos negali stebėti priešiškumo e, Romams veiksmų ir tinkamai įvertinti valstybinės politikos poveikio. Taip pat norėčiau pasakyti, kad labai svarbu suprasti įvairias prieškumo Romams e, dimensijas. Viena iš e, labiausiai matomų dimensijų yra institucinis prieškumas. Pavyzdžiui, policija kartais yra atsakinga už tai, kad tai leidžia prie tam priešiškumą nereaguojama į smurto apraiškas prieš Romų individus arba ir patys susiję su nusikaltimais. Prieškumo apraiškos iki šiol e, minimos kaip žiniasklaidoje, švietime, politinėme naratyve. Be to, po daugiau kaip 70 metų po antrojo pasaulinio karo pabaigos priešiškumas e, pasireiškia nu, e, nusikaltimais iš neapykantos. E, tokie nusikaltimai prieš Romus, Sinti ir kitas grupės, kurios laikomi čigonais, nėra persekėjimui. Rasistinis tokių nusikaltimų požiūris ignoruojamas ir e, antipriešiškumas e, Romams nepripažįstamamas kaip pagrindas ir tokie nusikaltimai prieš tokias grupės, kurie laikomi čigonais, nepasiekė visuomenės. E, be šių spragų, dėl šių spragų mes norėtume pateikti keletą rekomendacijų jums. Kai kurios iš jų yra skirtos ES institucijoms, o kai kurios būtų svarbios e, nacionaliniams organizacijoms. Aš, mes manome, kad prioritetas turi būti kovoti su šiuo prieškumu po 20 metų. Reikia numatyti konkrečias priemonės, kaip reaguoti priešiškumą ir visas jo apraiškas, bet taip pat E, tai laikyti horizontaliu prioritetu. Ergo tinklas ir alijansas, nukreiptas nu, prieš e, priešiškumą, remia ponios Sorojos iniciatyvai kurti susitaikymo komisijas Europos ir nacionalinių lygmenių. Ir pagaliau mes manome, kad ES lygmens darbas eina gera kaip prisimėmi, bet jis yra beprasmis. Jeigu nacionalinės institucijos neįsipareigos pripažinti šį reiškinį ir kovoti su juo. Tai valstybės narės ir plėtros regiono šalis turi pripažinti arba aiškiau pripažinti anti, e, antiromiškumą ir turi prioritizuoti kovoti prieš šį reiškinį pagal Romams skirtus strateginius dokumentus, taip pat įstatymai tvirtinti kovą su šio reiškiniu. Be to, integruoti valstybės politiką, pavyzdžiui, nacionalius veiksmų planus kovai su rasizmu šį reiškinį taip pat. Taip pat mes visi suprantame, tikiuosi, kad e, lėšų skirimas yra būtinas, kad būtų galima gyvendinti tokią politiką ir kovas su priešiškumu prieš ramus. Prieš neturėtų likti vien tik tai žodžiai popierėje. Na ir galiausiai na, valstybės atsakingos institucijos turi pradėti stebėti, registruoti ir pranešti apie priešomus nukreiptus veiksmus, nes to kol kas beveik nėra. Ir galiausiai institucijos turi pradėti imtis veiksmų, kad apsaugotų žmonių, kurie patiria priešiškumo rovams kasdien e, teisės. O atsakingos institucijos ir valstybės turi sukurti sąlygas žmonėms, kurie patiria šį reiškinį, e, susilaukti teisingumą, kreiptis į teisingumą. E, aišku, reikia toliau motivuoti nacionalinio lygmens organizacijas kovoti su šio reiškiniu ir ir e, kurti visuomenę be rasizmo. Ačiū. E, dėkoju. Prasidėjo policiniai triukai. E, mes girdėjome, kad Cepolas taip pat norėtų pradėti ruošti, mokyti apie kovą su priešiškumu Romams. Dabar išgirsime dviejų nacionalinių parlamentų e, nuomonė. nuomonė. Visų pirma, kalbės Katalin Dimitru Toma, senatorius iš, Romos, iš Rumunijos senato ir Velko Kaitasi iš Kroatijos parlamento. Visų pirma, suteiksiu žodį ponui Toma, o po to kalbės ponas Kaitas. Galite kalbėti po 8 minutės. Dėkoju. Man garbė dalyvauti šiame posėdėje. Gerbiama pirmininkė, ponos ir ponai, man yra garbė dalyvauti šiame, šiuose jautrose diskusijose. E, Romos socialiniai įtrauktis Europoje yra procesas, kuris prasidėjo jau prieš 650 metų. Tai yra sudėtingas procesas. Rumunijos vyriausybės strategija Romų, Romams ne tik, kad ne, nebuvo pasiekta rezultatų, gerų rezultatų, bet kaip tik padidėjo atskirtis ir socialinė atskirtis bei E, iš ankstinis rasinis nusistatymas. Rezultatas buvo masinė migracija link į vakarų Europos valstybės. Ko priešiškumas Romams yra terminas, kuris jau įsišaknyja Europos dokumentuose. E, jis yra susijęs su socialinė diskriminacija. Rom, Rumunijos senatorius, senatas E, Europos e, Rumunijos senato e, komitete Europos reikalams labai daug dėmesio yra skiriama Romų gyventojams ir jame buvo pateiktos nuomonės. Reaguojant Europos komisijos neteisėkros dokumentą, 2011 metų dokumentą, buvo numatyta, kad e, reikia pastelgti naują požiūrį, reikia teisinių pritaikymų, reikia te, keisti teisės aktus tam, kad būtų atsižvelgiama, tam, kad būtų mamas teigiamo požiūrio ir kovot, kovo, tam, kad būtų galima diskriminuoti su, kovoti su diskriminacija. Uh, E, visų pirma, reikia konceptualizuoti priešiškumą Romams, apibriežti šį terminą e, ir atsižvelgti į tokius terminus, kaip, pavyzdžiui, bohemiškumas e, ir čigoniškumas. Europos reikėtų standartizuoti Europos vieša, viešasias politikos sritis atsižvelgiant į Romus ir antisemitizmą. Civilinė Romų, civilinis Romų dalyvavimas, pilietinis Romų dalyvavimas, sprend, sprend, primant sprendimus, taip pat yra svarbus tikslas. Kai kuriuose valstybėse Europoje yra daug emigracijos ir imigracijos, reikėtų atsižvelgti į tai, reikėtų atsižvelgti taip pat ir į jų e, gyvenimo sąlygas, e, pavyzdžiui, mažus nusikaltimus, išmaldos prašymą ir taip toliau. Valstybės narės turėtų sukurti teisės aktus, paruošti teisės aktus ir politiką, tam, kad būtų galima sudaryti tai vadinamai socialinį susitarimą tarp visuomenės ir romos, romų. romų šis susitarimas leistų abiems valstybėms pasitelkti įtraukties susitarimą e, tam, kad ir jis būtų skirtas Romoms, jų programoms, strategijoms. Reikėtų kovos su rasizmu viešųjų kampanijų, kurių metu būtų galima apsaugoti Romų motinas ir vaikus. Uh, ir e, reikėtų įtraukti Europos integracijos tinklą. E, Rom, Rumunija teigiamai vertina laboratorijas, testavimo laboratorijas vieš, viešai politikai ir, ir teisės aktams analizuoti. E, Kasmet šios laboratorijos ruoš baltąją knygą arba ataskaitą. Uh, apie situacijos stebėjimą ir kovą su priešiškumu Romams. Turėtume suprasti, kad Romų įtraukimas yra ne tik nacionalinė problema, tai yra visos Europos problema ir tai yra viena iš priežasčių, viena, vienas iš klausimų, kuriems reikia Europos sprendimo. Norėčiau ginti žmogiškai orumą, kovoti su diskriminacija ir tai yra ir Rumunijos prioritetai. Uh, Štai dėl ko mes džiaugiamės e, tuo, kad e, ir jūs prisijungsite prie šios diskusijos. Mes norėtume jūs paraginti prie jos prisijungti, kai Rumunija pirmininkaus tarybai. Mėly kolegos, dėkuoju uždėmesį. Mr. Kaštazį. Pas Kaštazį. Lačetu man razdžiavė. Budbak sastipėla čipėsė atumendžia. Mislim, malav si veljko, mi familjako alav si kajtazi. Mislim deputanto, a ne Kroacija. Htio sam samo demonstrirati kako izgleda i kako je pripremljen romsko odjeće. Norėčiau papasakosi, kaip, papasakoti, kaip atrodo pirma uh, mokslo diena Romų vaikui. Dėkoju Jums už. <laughs> Taigi, po šios įžangos dabar aš Jums noriu padėkoti už tai, kad pakvietėt mane e, į šias diskusijas. Aš dirbu Kroatijos parlamente ir atstovauju Rusijos, Ukrainos, Turkijos, Lenkijos, Ukrainos, žydų ir kitas mažumas parlamente Kroatijoje. Tikrai man truk, negalėčiau kalbėti apie kitų mažumų padėtį, bet uh, Turiu pasakyti, kad dirbu ir vietos, ir nacionalių lygmenių Kroatijoje. Daugumoje bendradarbiauju su Kalisara asociacija, kuri atstovauja mm, Romų žmonėms. Tai yra tai, kas vienyje e, Romų bendruomenė Kroatijoje. Um, mane tikrai, manęs tikrai net tenkina to, tai, kaip yra įgyvendinami dokumentai dėl mm, Romų integracijos. Iš tikrųjų, patys dokumentai yra puikus, tačiau trūksta jų įgyvendinimo realaus ir institucijų ats, ats, atskaitomybės. Ats Strategijas, planus tvirtinti lengva, tačiau svarbiausia, kaip veikia institucijos, kaip veikia ministerijos, kaip veikia savivaldos institucijos ir aišku, yra laikomas nacionalinių teisės aktų, o aš per savo kadenciją parlamente stengiuosi užtikrinti, kad strateginiai dokumentai būtų perkelti į nacionalinius planus. Mm, dabartinė Kroatijos vyriausybė yra parengusi nacionalinę strategiją bei veiksmų planą e, Kroatijai ir iš tikrųjų tai yra puikus e, kelias e, užtikrinti pažangą ir visgi įgyvenimas nėra pakankamai veiksmingas ir spartus Mm, kalbant apie gyveninimą, turiu pasakyti, kad Kroatijai mes neturime bazinių duomenų, kad būtų, kad būtų galima palyginti situaciją dėl švietimo, užimtumo, sveikatos priežas ir būsto, palyginti situaciją, kokia buvo ir kokia yra dabar, ar kad vertumėm pažangą. Tiesiog tų bazinių duomenų mes neturime ir aš įtariu, kad ir kitose valstybėse situacija yra tokia pati, taigi mes negalime mm, pasverti daromos pažangos. Bet to labai dažnai įvairios organizacijos Tai vykdo įvairius projektus, bet nepakankamai bendarbiauja su Romų atstovais. Kartais yra dirbama per vietos valios institucijas, bet vėlgi situacija ta pati. Iš tikrųjų, Europos projektuose yra pripažįstamos tos problemos, su kuriamis susiduria Romų žmonės, tačiau konkursų sąlygos, projektų tikslai nėra suderinti, netitinka tikrai um, to, kokiamis sudėtingomis sąlygomis gyvena Romų žmonės. Aš manau, kad bent jau dalis Europos projektų būt, turi būti orientuoti būtent į realias kasdienės Romų problemas ir um, turi būti jie tokioms programoms skirtas specialus statusas atskirai ir atskiri stebėsenos mechanizmai turi būti sukurti. Uh, Labai dažnai e, tokie projektai yra paremti neformalių mokymų, švietimų, o neformalių mokymų. Tai yra tokie, na, negrįžti neprivalomi, neformalizuoti projektai. Labai dažnai jie nesusijęti ir su, su realia darbo rinka. Mes galvojame, kad daug daugiau. Um, dėmesio turi būti skirta Romų in, įtraukimui ir tiesioginiai pagalbai, kuri turi būti skirta konkretiems žmonėms, ypač jaunimui, kurių šansai būti integruoti į vairias gyvenimo visuomenės, visuomenės gyvenimo sritis vis tik tai yra didesni. Ir iš tikrųjų reikia pripažinti, kad Romai gyvena nepaprastai sunkiamis sąlygomis, gyvenimo sąlygomis ir dėja kol kas jų integravimo pastangos nedavė sėkmės. Manau, kad pagrindinė problema yra tai, kad trūksta atskaitomybės ir atsakomybės valstybėse narėse už atitinkamos politikos įgyvendinimą, kad realiai būtų sprendžiamos uh, Mm, problemos, ne vien tik tai, kad būtų programos ar deklaracijos kelbiamos. Neužtenka strateginio plano, jeigu nėra prievolės po to atsiskaityti už tai, kaip tas strateginis planas įgyvendintas. Mm, jeigu mm, iš tikrųjų mes negerinam Romų gyvenimo sąlygų, tai niekas nesikeičia, tikrai reikia netų tokių uh, neformalių, neiškių projektų. Tikrai Romai mūsų šalyje gyvena pakankamai specifiniai situacijoje, dažniausiai gyvena koncentruotose mm, vietovėse, kurios yra toli nuo visos miestų infrastruktūros, tai yra tokios vietovės be įvairių paslaugų užtikrinimo ir iš tikrųjų sudėtinga po to kalbėti apie socializaciją, apie švietimą, sunku kalbėti ir apie fizinį Romų integravimą į plačią visuomenę. Aš manau, kad mes turime pasitelkti švietimą kaip e, priemonė, kuri iš tikrųjų leistų mm, pripažinti e, Romus, integruoti juos į uh, darbo rinką. Iš tikrųjų, galiu pasakyti aiškiai, kad Romai nepatenkinti yra nacionalinės strategijos įgyvendinimu, nes būtent trūksta politinės atsakomybės už tai, kad realių rezultatų nėra. Mes norėtumėm, kad Europ... norėtumėm pasakyti, kad Europos, Europos komisijos finansuojami, prižiūrimi Europos projektai yra nepakankamai lankstus. Uh, Tai mes galvojame, kad reikia projektus pritaikyti prie konkrečių specifinių realijų, turi būti ir konkretus terminai ir labai aiški politinė atsakomybė. Priešingų atveju strateginiai planai ir tik užsibaigs planais. Ačiū ir laiko pribojimo laikėtės. Dabar parlamento nariai galės dalyvauti diskusijose. Turiu penkis nacionalinių parlamento stovus, kurie nori pasisakyti ir Cecil Kiengė iš Europos parlamento, ponė Ernst, ponas Franz dar, Jana Pastučiova iš Čekijos. Pradžiai dvi minutės. Pirmo, pirmoje diskusijų sesijoje gal per nelik dosniai dalyjau laiką, dabar mūsų laikas labai spaudžia, taigi prašom. Perfekt. Eh, já eh, se nebudu opakovat, bylo zde mnoho řečeno, děkujeme za pozvání. A za... Na, aš nekartosiu to, kas jau pasakyta. Ačiū, kad pakvietėte mus, aš atstovauju Čekijos Respubliką, esu nacionalinių mažumų šeimos ir lyčių lygybės komiteto pirmininkė. Čekija buvo paminėta čia neigiamai e, pirmos ir antros diskusijos metu Čekija yra daug padariusi per pastarąją kadenciją švietimo ir kultūros srityse. Na, aš norėjau kalbėti per pirmąją diskusiją, bet man neliko laiko, todėl norėčiau paminėti vieną konkretų dalyką. Kokia, nežinau, kokia situacija yra kitose valstybės narėse, bet masinė žiniasklaida nepraneša apie gerus pavyzdžius susijusius su Romais. Reikia skleisti gerą, pozityvę informaciją taip pat. Užimtumo prasme, pavyzdžiui, ar socialinę prasme, ar gerus įmonių pavyzdžius, kurie įdarbina Romus. Nes bent jau Čekijoje žiniasklaida rašo tik tai neigiamas e, istorijas, o nerašo apie pozityves. Nežinau, kaip yra kitose valstybės narėse. Todėl aš raginčiau pabandyti įtikinti žiniasklaidą mm, ir pozityviau atspindėti situaciją, nes tai daro įtaką ir tam, kaip žmonės, ką žmonės galvoja. Ačiū, Tropanas Laslo Imra, Vengrija. Köszönöm a szót, elnök asszony, tisztelt hölgyeim és uraim. A bevezető el... Ačiū, ponia pirmininkė, ponios ir ponai. Išgirdome svarbių dalykų ir dalykų, kurie iš tikrųjų kelia susirūpinimą pirmajame pasisakime. Romų gyvenimo trukmė yra apie 12 metų trumpesnė negu vidurkis. Taip ir yra, e, kai dėl Vengrijos ir kaip gydytojas aš turiu pasakyti, kad tai turi neigiamų pasakmių. Šie žmonės turėtų sulaukti sveikatos priežiūros paslaugų, bet e, negauna tų paslaugų, nes paprastai jiems nepriskiriamas e, šeimos gydytojas. Taip pasitaiko ir Vengrijoje. Romų gyventojų yra Vengrijoje, turime šią mažumą ir jų gyvenimo trukmė yra 12 metų mažesnė negu kitų vengrų. tai aišku kelia nerima, nes vengrų gyvenimo trukmė yra mažesnė negu vidutinė europinė, taigi tai yra dviguba problema. Tai yra susiję, aišku, ir su būsto problemomis, darbo sąlygomis. Daug čia yra susijusių problemų. Žinoma, tos problemos šiandien mes e, neišspręsime. Ateitie, aišku, bus tam skiriama daug konferencijų, renginių ir taip toliau, bet e, sveikatos priežiūra, manau, yra svarbu. Kasdien turime siekti pažangos, strategijos, tai turi būti prioritetas. O kasdienėme darbe turime nuolat pabrėžti tai, kad e, sveikata yra svarbu. Reikia kalbėti apie hygieną, Žmonės turi suprasti, kad tai yra labai svarbu, be to jokios pažangos nebus. Ačiū. Cecil Kijangė, dvi minutės. Ačiū, Džudi. Norėčiau dar papildyti šią diskusiją keliomis mintimis kai dėl Romų stovyklų e, naikinimo komisija esu pateikusi klausimą konkrečių e, atveju Sinti stovyklos sugravimą Kalaratyje. Aš ten lankiausi prieš porą dienų. Ten yra daug šeimų turinčių Italijos pilietybę, kurie taikiai organizuotai gyveno ten E, deš, kelis dešimtmečius ir tą stovyklą ruošiamasi sugriauti, tai žmonės nebeturės kur gyventi. E, buvo paskelta komisijos ataskaita dėl nacionalinių strategijų vidutinio laikotarpio e, vertinimo ir ten pateikta rekomendacija vengti naikinti Romų stovyklas. O jeigu tai daroma, tai reikia tada suteikti alternatyvų būstą Romams. Tačiau čia e, turime dabar vyriausybę, kuri neturi, nenori integracinės politikos ir gal teratos meras nebejodamas išgriaus tą stovyklą nepriklausomai nuo tų šeimų teisų. Bet reikėtų ypač apsaugoti labiausiai pažeidžiamus asmenis, ypač artent žiemai. Norėčiau užduoti klausimą. Kaip komisija tikrina, ar tos procedūros, kai būna pašalinamos, e, pašalinami žmonės, tikrai nėra naudomos pažeidžiant jų teisės? Norėčiau padėkoti kolegijai Soraya Post už įdėtą darbą. Dėkuoju visiems kolegoms, kurie skyrė dėmesio šiai temai per šią kadenciją. Ačiū. Thank you very much, Cecile. I do have to apologize the European Commission. Ačiū, Cecil, atsiprašau, Europos komisijos nėra, tai jeigu jūs norite ar šį klausimą adresuoti jiems, tai siūlyčiau tai padaryti raštu. Marija Telerezija iš Graikijos. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να τονίσω ότι η κοινωνική ένταξη ε, είναι... Ačiū pirmininkė. Noriu pabrėžti, kad socialinė įtrauktis yra šankstinė sąlyga, jeigu norime sudaroti su priešiškumu Romams. Ką tai reiškia praktikoje? Turime pradėti nuo gyvenimo sąlygų gerinimo Romams. Per tų gyventojų demografinę analizę galime parengti strategiją ir politiką, kaip e, dirbti su šią problemą, nes kitaip mes nesugebėsime jiems suteikti švietimo, sveikatos priežiūros paslaugų ir taip toliau. Na, o švietimo prasme yra, pavyzdžiui, projektų, kuriais bandoma padėti Romų vaikams e, mokytis kalbų. Turime tokių programų Graikijoje, kai bandoma teikti kalbinę paramą Romų vaikams. ir kitokia pagalba teikiama, siekiant užtikrinti švietimo, bet nėra informacijos kleidimo programų vietos bendruomenėse. Aš manau, kad tokie minėti susitaikymo komitetai čia galėtų suvaidinti svarbu vaidmenį. kad būtų galima išspręsti nesudarimus tarp skirtingų gyventojų grupių. Toliau dėl užimtumo. Mes praeitie išduotumėme leidimus romams, ką nors pardavinėti ir panašiai gatvės viduryje ir tai padėdavo jiems išspręsti problemą su policija. Tai yra vienas iš būdų padėti jiems e, turėti kažkokį darbą. Dar viena, kas yra uh, įdomu, profsąjungos ir Romų bendruomenės kartu su savivaldybėmis galėtų uh, sukurti tokias nenuolatinius turgelius ir tai taip pat padėtų. Na ir pabaigai norėčiau pasakyti kad galimybė romams gauti paslaugas yra taip pat e, labai svarbi. Ir čia tarpininkų vaidmuo yra labai reikšmingas. Tie tarpininkai turėtų būti sertifikuoti. Mes tokias pastangas dedame, o tokie minėti staikymo komitetai galėtų suteikti labai svarbu vaidmenį tokiems tarpininkams. Panas Mirsamurič, jo kalnyje. prije svega želim dobar dan i želim da vas pozdravim u... Labą dieną visiems. Norėčiau pasveikinti Jūs Jotkalnijos asamblėjos pilietinių laisvių komiteto vardu. Ir dėkoju šią diskusiją labai įdomią temą. Ir taip pat noriu pasveikinti Jūs asmeniškai. Pilietinių laisvių komitetas Jotkalnyje e, vykdo e, bendradarbiavimą su e, vyriausybė, valstybinės institucijomis, nevyriausybinės organizacijomis ir vykdo įvairialypę veiklą siekiant geriau integruoti Romus Jotkalinės visuomenėje. Mes rengiame metinę programą ir darbo atvarkę ir visada remiamės Jotkalnijos komisijos pranešimais apie Jotkalniją, ypač tai daliai, kuris skirta pažeidžiamoms mažumoms, skaitant Romus. Mes vykdome e, veiklą, siekdami integruoti Romus, remindamiesi komisijos rekomendacijomis. Situacija e, tikrai pagerėjo ir tai pripažįsta ir tarptautinės organizacijos. Mūsų 15 metų sausio mėnesio rezoliucija leido mums pasiekti pažangos šioje srityje, ypač jeigu kalbėsime apie Romų bendruomenės gyvenančias Jotkalnėje. Taigi problemos yra nustatytos ir mes visi sutinkame, kad sunkumų ir problemų yra daug, tačiau Jotkalnyje yra pasiekusi nemenka pažanga, aišku, turime padaryti daugiau. Norėčiau pakalbėti apie švietimą Jotkalnyje, padedant žmonių ir mažumų teisų ministerijai Jotkalnyje finansavo e, Romų, Jotkalniečių ir Jotkalniečių Romų kalbų žodyno išleidimą. Taigi mes be nebūsime pask... išleidę pirmąją knygą Romų kalba ir tai turėtų padėti integruoti Romų visuomenę. Sveikiname. Būsiu labai griežta, nes kaip matome, yra be 12 minučių 6 ir turime laiko iki 6. Toliau Karnelė Ernst. But... Ich, um... Ačiū, Judit. Tikrai padarė didelį įspūdį e, kolegos iš Kroatijos pasisakymas. Neseniai lankiausi vietovėje su Romų stovyk gamykla e, be jokios elektros vandens tiekimo. Baisu, katastrofiška situacija. NVO, man atrodo, ten net neleidžiama lankytis. Kriminalizuojamos NVO iš tikrųjų. Ir kai kas iš jūsų kalbate apie e, struktūrinį rasizmą. Iš tikrųjų, mes labai rimtai turime kalbėti apie tai, gali milijonų milijonus leisti. Čekijoje. Nebūtinai tie pinigai nukeliavo e, iki pat Romų. Iš tikrųjų, tai yra struktūrinis rasizmas ir mūsų institucijos e, mūsų valstybėse atsakingos už tai. Antras dalykas, sakėte, reikia konkrečių projektų, reikia iš tikrųjų visiškai kitaip pažiūrėti į tą klausimą, būtent vertinti galimybės Romams prieiti prie tų projektų. Iš viso, kiek aš žinau, Romams e, neįmanoma prieiti prie bet kokių Europos sankcijų e, projektų bet kur. Tai, tai labai rimta problema. Ir galiausiai daug Romų buvo ištremta iš Vokietijos, rytų Vokietijos E, į savo gimtus kraštus, kabutėse, pavyzdžiui, Kosovo ir panašiai, prisidengiant pabėgėlių krize. Mes žinome, kad praeitoje kadencijoje, kas buvo, buvo galima kažką iš esmės pakeisti, bet nieko nebuvo padaryta ir kiekvienas iki susidaro toks įspūdis, kad pradedam ir vėl nuo nulio ir, ir pastringame pusiaukelėje. Uh, o romų žmonės vis ir toliau lieka visų tų rasistinių apraiškų aukomis mūsų valstybėse. Brigada prasidėjant. Dabar Portugalijos atstovė Marcelino. Ačiū pirmininkė, porą pastabų jums leidus dėl e, romų moterų įgalėjimo. Uh, tikrai labai svarbu e, joms suteikti galimybės turėti daugiau galių ir galėti integruotis. E, manau, kad e, atsakomybė perdodant joms į rankas tikrai tai turėtų labai deigiamo poveikio taip pat ir jų vaikų situacijai, vaikų švietimo lygiui, nes švietimas tose bendruomenėse tikrai uh, yra pakankamai sudėtingas klausimas ir ypač lyčių lygybę reikia akcentuoti, nes mm, reikia atsižvelgti tai į, į jų vaidmenį bendruomenėse. Mes norime jų bendruomenės integruoti, į mūsų bendruomenės integruoti, taigi reikia eiti tuo keliu. Nu, pamiršau paminėti, kad Portugalijos parlamentas ėmėsi iniciatyvos paskelbti atas, kaita dėl rasizmo ir ksenofobijos, taip pat ir diskriminacijos paremtos rase. Iki, šių, iki šios kadencijos pabaigos turi būti paskelbta ta ataskaita, tai yra iki 19 metų Liepos ir mes tikrai labai uh, Lauksime po to mm, valdžios, verslo mm, reakcijų, e, politinių partijų mm, reakcijų, ką jie tada galvos apie rasizmą, kurio akivaizdė auka yra Romų bendruomenės. Taigi aš manau, kad reikia. Mm, daugiau investuoti, statyti namus, eina kalba apie stovyklas, kur, kaž, kur žmonės gyvena pašiūrėse, palapinėse, baisiomis sąlygomis. Bazinio būsto klausimas yra svarbiausias, visų pirma, spręstinas. Ir kitoje daugiametėje finansinėje programoje, man atrodo, visų pirma, būstas turi būti prioritetas. Ačiū. Ir pabaigai Romeo Franz par, Europos parlamento vardu ir prieš steigdama Romeo jums žodį aš noriu pasakyti prelegentams iš karto, kad po to jums tik po minutę suteiksiu sureaguoti labai griežtai. Iš tikrųjų labai liepsiu laikytis pasisakymo termino ir paskui mūsų šiandienos žvaigždį dar žodį suteiksiu. Aten. Die Nationalstaaten müssen sich selbst die Frage stellen, sind unsere Ansätze anti kalbėčiau apie valstybių narių atsakomybės dalį. Jos turi prisijimti atsakomybę ir, ir mums tikrai reikia mm, pat, tokių žmonių, kuriais galėtumėm pasitikėti institucijose. Tai ir tai tos mažumos yra piliečiai. Ir priešiškas nusiteikimas prieš čigonus yra visuomenės trūkumas, iš tikrųjų problema ir, ir suradus tinkamus atsakymus, ta problema būtų išspręsta, bet reikia labai konkrečių konkrečių sprendimų. Korupcija. Korupcija yra labai didelė problema, dėl ko tos strategijos neveikia taip pat. Ir, o dar paskui pridurėm švietimo problemas ir iš esmės tie žmonės paverčiami uh, vergais, kurie dirba už gal 20 eurų per valandą. Romai yra korupcijos aukos. Reikia užtikrinti, kad um, būtų saugus kanalai, kaip tie pinigai galėtų mm, Romus pasiekti. Romai yra tarsi kažkokia. Uh, svetima rūšis, visai nepliečiai. Taip yra e, elgiamasi su Romais, todėl į tai turime atsižvelgti Romų į integravimo strategiją, kad iš tikrųjų e, gyventojų daugumai būtų steigta tam tikra terapija, kad realiai būtų pakeistas tas susitikimas prieš čigonus. Uh, kad, būt, kad čigonai būtų laikomi normaliai žmonėmis. Ir yra teigiamų tam tikrų pavyzdžių, paaišku, ir Vokietijoje, Bavarijoje, sakykime, yra atitink, specifinės tokios sutartys tarp valdžios ir Romų organizacijų. Yra sudaromi konkretus tvarkaraščiai, ūkdymo turinys yra pritaikomas tam, kad e, iš tikrųjų e, švietimo galimybės būtų tinkamai pritaikytos jiems. Ir aš manau, kad tokius puikius pavyzdžius reiktų kopijuoti. Mane kengia Taip, aš galiu patvirtinti Kalrato tai yra institucinis rasizmas, tai aš tikrai sutinku su tuo ir, ir kažką būtinai reikia daryti labai, spar, labai greitai. Kągi sugrįžtu prie sąrašo. Mm, Pane Vasiliutė, minutiai žodis. Jeigu jūs norėtumėte kažką sureaguoti iš to, kas buvo pasakyta, tai prašom. Uh, Ačiū, labai džiaugiamės e, jūsų išsakytų palaikymų e, komisijos idėjai dėl, e, tai idėjai dėl taikos ir sutaikymų komisijų. Noriu akcentuoti kai ką Romų integracijos strategiją, iki, kiek buvo įgyvendinama, tai valstybės narės pakankamai keistas tokias priemonės taiko, sakykime, viešiai darbai. Uh, tokiu būdu, kaip ir Romų užimtumas atrodo gražiai, tačiau jų minimalios pajamos yra labai žemos arba, pavyzdžiui, sakykime, gyventojų surašymai, duomenų surinkimas apie Romus, čia yra labai jautri sritis, tik iš tikrųjų nėra to, to, to bazinės tos informacijos palyginimui, ar yra kažkokie pasikeitimai, frat tokią poziciją yra pareiškusi ir būtent dėl nacionalinių Romų integracijos strategijų FRA turi tas studijas daryti, tačiau turėtume būti atsargus su tai, kokie yra duomenys pateikiami apie Romus, nes tai tikrai jautris rytis, ne nedaug yra duomenų ir, ir pažiūrėjau, klausimas yra, kiek kokybiškos yra paslaugos suteikiamos, kiek iš viso paslaugų yra suteikiama Romui ir kas yra atsakingas yra už tai, sakykime, jeigu nėra tų tinkamų paslaugų suteikiam, kad paprastai tai yra ombudsmeno atsakomybė, ombudsmenas rytis. Mes, Han, pasistengsiu trumpai atsakyti. Ir Iš tikrųjų, pavyzdžiui, tai, kad yra įtrauktas tas klausimas dėl priverstinės realizacijos, tai yra dėka to, kad buvo ankstesnis dabartinės vyriausybės atstovui, nevyriausybinio organizacijų ir aktyvistų didžiulis įdėlis. Ir, pavyzdžiui, klaus, klausite dėl pozityvių um, pavyzdžių, aš geriausią pavyzdį pacituočiau iš Čekijos. Prezidentas padarė neigiamą pareiškimą dėl Romų ir iš karto žiniasklaida puikią kampaniją surengė šimtai Romų, pasisakė čekų uh, Romų uh, žiniasklaidos organizacija Romeo iš karto e, tikrai ėmėsi lyderio vaidmens ir uh, Tai yra puiku, puiku, kuomet iš karto sureaguojama vietoje, iš karto ant karštųjų ir manau, kad tokių pavyzdžių paieškojus galima rasti ir daugiau. Um, Ačiū. Pane Ivanovič. Thank you and thank you, Mr. Toma, for giving me your minute. Ačiū ir ačiū ponui Toma, kad jis savo minutę atidavėt. Polity. E, pone Jovanovič, dar kartą parodote, kokia jūs kvalifikuota politikė. Mm, ačiū, Klodai, kad paminėjote būtent žiniasklaidos tą aspektą, tai aš apie tai daugiau nekalbėsiu, aš tik tai apie lyčių lygybę tada pakalbėsiu, nes tai pastaruoju metu yra ypatingai man svarbus klausimas. Uh, Mm, ypač atsižvelgiant, koks yra politinis naratyvas, mm, dėl nusiteiki, būtent tas nusiteikimas prieš čigonus, koks yra bendras, labai retai kalbama apie ryčių lygybę, iš viso retai kalbama apie moteris. Galite įsivaizduoti, kokia yra mm, kokioje situacijoje yra Romų atstovas, kuris dar tuo pat metu yra, pavyzdžiui, uh, gėjų ar lesbėjų atstovą, sakykime, iš kokia tuomet tos men situacija visuomeniai bendrai. Priversinės realizacijos buvo nukreiptas ne prieš Romų vyrus, o prieš Romų moteris, ar ne? turėkime taip minėję, tai reiškia buvo stengiamas užkirsti kelią Romų skaičiaus augimui, daugėjimui tai viskas aišku, ar ne? Reikia iš tikrųjų dar aiškintis ir kaip tą e, interseksualumą integruoti į bendrą politikos formavimą. Just give me one more minute for Mr. Kachasi, then uh, I, I, I... Pirmininkė, prašau vertimo dar uh, e, minutiai, kad panas Kačiatsi galėtų atsakyti, o po to ponia Saraja Post jau angliškai apibendrins diskusijas. Ove godine obilježavamo tiščių godinį migraciją Roma. O... Šiais metais žymime eh, Roma migracijos tūkstantmetį. Kas per tą laiką padaryta dėl Romų mažumos? Savarlė kalbėjo apie tai, kad reikia kvotų vietų Romų atstovams parlamente ir institu, įvairiose institucijose, ir, ir švietimo sistemoje turi būti kvotos, nes kol neturime kvotų, tai situacija išliks tokia pati. E, metai iš metų kalbėsime apie nacionalinės strategijas, veiksmų, planus ir taip toliau, bet nieko nebus daroma konkrečiai. Visi girdime, kad kaip kalbama, kad tikrai kažkas yra daroma dėl Romų, bet realiai daroma labai mažai. Kiek matome Romų atstovų mūsų institucijose? Mažai. Makstų. Ačiū, o dabar žodį suteiksiu Soraya Post. And that's how it is, because we need to stick to time, because all these translators have been working hard for a, a long day. Soraya Post.